Colleghi, per favore, se volete prendere posto. Mėly kolegos, kviečiu visus susėsti. Šiek tiek vėluojame, bet turime pradėti šiandienos posėdį. Vėlgi darbo tvarkėje yra labai daug punktų. Pusantros valandos yra numatyta balsavimams. Nežinau, ar reiktų tikrinti balsavimo korteles ir balsavimo aparatus. Tiesiog įdėkite korteles į aparatą ir jeigu jūsų pavardė pasirodo ekrane, tai reiškia, kad kortelė yra aktyvi ir galime iš karto pradėti balsuoti dėl pirmojo darbo atvarkės punkto šiandieninio. Ir tai yra Rie Omenroiten pranešimas dėl Turkijos pažangos ataskaitos. Pradėsime nuo pirmojo paragrafo, devintojo pakeitimo. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas. 28 pakeitimas. Kas už? Pakelkite rankas. Kol kas balsuojame ne elektroniniu būdu. Kas prieš? Atmesta. Norite tikrinti balsavimo rezultatus dėl 28 pakeitimo? Puiku, taip ir padarykime. Balsuome dėl 28 pakeitimo elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Rezultatas štai koks. Atmesta. 30 prieš, 20 už. Ar visų aparatai, balsavimo aparatai veikia? Ar yra tokių, kurių aparatai neveikia? Du. Panzeri, pono Panzeri, Stemonys turi techninių problemų. Ponas Peterlė. Kas prieš? Taigi tai reiškia, kad 32 balsavo prieš, 20 balsavo už, taigi pakeitimas atmetamas. 29. Balsuojame dėl atskirų dalių, pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Antroji dalis už, prieš, atmesta. Pirmasis kompromisas pranešėjos, kas už, kas prieš, priimta. Pername prie 32. Balsuojame dėl jo, kas už. Prieš. Atmesta. 33. Ponios buvo skurt. Kas už, kas prieš. Atmesta. 34. Pono Hauito Obiols. Kas už, Atsiprašau, jisai atkrenta automatiškai, nes patenka į pirmąjį kompromisą. Antrasis kompromisas. Už. Prieš. Priimta. 35, 36, 7 ir 8 atkrenta, nes patenka į kompromisą. Trečiasis kompromisas, kas už. Kas prieš. Priimta. Periname iš karto prie 48, nes visi kiti atkrenta automatiškai. 48, kas už? Kas prieš? Atmesta. 49, kas už? Kas prieš? Atmesta. 50, kas už? E, tai yra dvi dalis, čia yra pirmoji dalis, kas už? Kas prieš? Priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, atmesta. 51. Kas už, prieš, primta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, primta. 52. 52 iki 60, jie visi patenka į trečiąjį kompromisą, taigi atkrenta automatiškai, dėl jų nebalsuosime. Dabar žodinis pakeitimas, kurį siūlo pranešėja. Balsuojame dabar dėl jo. Ir ponia Flot dar nori pasisakyti, prašau. Dėl žodinio pranešėjos pakeitimo, kur um, sakoma, apgailestavimą, kad Konstitucinis teismas atšaukė teisės aktus ir prašoma, kad Turkijos nacionalinėje asamblėje e, pasiektų konsensusą dėl konstitucinės reformos. Aš pateikiau tą pateikimą žodžiu, jis išdėstas jums raštiškai tekstas, tai yra papildymas prie pranešėjos pakeitimo. Eis. Norėčiau paklausti ponios Omaroitin, ar ji pritarė tokiam žodiniam pakoregavimui. Taip, pirmininkė, pritariu, tačiau vakar jau kalbėjome šiuo klausimu ir poniai, poniai Flotr šiuo klausimu aš pateikiau atsakymą ir aš labai džiaugiuosi, kad jį pakoregavo tą žodinį savo pakeitimą. Dėkoju. Puiku. Taigi balsuojame dėl žodinio pakeitimo su pakoregavimu devintojo paragrafo. Čia yra pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 61. Kas už, kas prieš, atmesta. 62. Už, prieš, atmesta. Nereikalau, neprašysiu pakelti rankas susilaikiusiesiems, nebent kas nors pareikalaus, kad norėtų tą padaryti. 63. Kas už? Kas prieš? Priimta. Ar atmesta? Nesu įsitikinęs, sako pirmininkas. Taigi, ne, atsiprašau, atmestas. 64. Tikriname balsavimo rezultatus dėl 63 pakeitimo. Taigi prašau balsuoti. Baigiam, baigiame balsuoti. Rezultatas štai koks. 44 plus 1, tai yra 45. 20 už, 45 prieš, taigi atmesta. 64 už, prieš, atmesta. 65 pono Lamsdarfo su žodiniu pakeitimu. Pakeitimas yra pateiktas raštu, kas už, kas prieš. Priimta. 66 už, prieš. Irgi nėra aišku, taigi tikriname balsavimo rezultatus dėl 66 pakeitimo, prašau. Ačiū. Baigime balsuoti dėl 66 pakeitimo. Rezultatas štai koks. 6, 34 už, 26 prieš priimta. 27 prieš. Nes vienas kolega negalėjo balsuoti elektroniniu būdu. 67. Atkrenta automatiškai, kadangi jis yra susijęs su 66, dabar 68 kas už, kas prieš, atmesta. Taip pat 69 už, prieš, atmesta. 70. Vėlgi čia yra žodinis pakeitimas. Jisai pateiktas raštu. Kas už 70, kas prieš, priimta. 71. Panios Bazesku, kas už, kas prieš, Atmesta. 72. Paleckio kas už, kas prieš, atmesta. 73. kas už, kas prieš, atmesta. 74. kas už, prieš, atmesta. 75. Jėtemakė kas už, kas prieš, Reiktų patikrinti. Taigi, kolegos, balsuojame dėl 75-ojo. Prašau, elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. Du papildomus balsus turime priskaičiuoti. Tai būtų tuomet, kad 35 iš viso ir kadangi lygus rezultatas, tai reiškia, kad pakeitimas yra atmetamas ponė pirmininkė. A, iš, aš norėjau balsuoti už, nors neturiu balsavimo kortelės. Ir tai reiškia 36 ir prieš 35, reiškia pakeitimas yra priimamas. 76 atkrenta, 77. Kas už? Prieš? Tikrinsime. 77 pakeitimas, prašau balsuoti elektroniniu būdu. Balsuome dėl 77, dabar baigiame balsuoti. Rezultatas štai koks. 56 prieš, 10 už. Tiesiog nepakankamai aiškiai kelme rankas, kolegos. Tikrai turėjau matyti, kad pakeitimas atmetamas. 78. Van Ordeno. Kas už, kas prieš, atmesta. 79. Kas už, kas prieš, Atmesta. 80. Lamsdorfo. Kas už? Kas prieš? Vėlgi tikriname. Pradame balsuoti dėl 80 pakeitimo. Baigėme balsuoti. Rezultatai štai kokie. Priimta 35 balsavo už, 30 balsavo prieš. Tiksliau 32 prieš. Vis tiek priimta. Penktasis kompromisas už. Prieš. Priimta. Periname prie 83 pakeitimo. Yra čia ir žodinis pakeitimas. Taigi, kas už 83, kas prieš. Priimta. 84. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 85. Mano ordeno. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 86. Paleckio. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Šeštasis kompromisas pranešėjos, kas už, kas prieš, priimta. Taigi iškart galime pereiti prie 95, nes visi kiti atkrenta automatiškai, kadangi patenka į kompromisą, taigi 95 pakeitimas kas už. Kas prieš? Atmesta. 96. Už. Prieš. Atmesta. 97. Belderio atsiprašau, jis patenka į šeštąjį kompromisą, tai ir, ir taip pat ir 98. Dabar septintasis kompromisas, pranešėjas kompromisas, kas už? Kas prieš? Priimta. 99 patenka, 100 Mauro, kas už? Kas prieš? Priimta. 101 Belderio, kas už? Kas prieš? Atmesta. 102. Havito Bjols ir kiti. Balsuojame dėl galutinės dalies. Kas už antrąją dalį? Prieš patvirtinta. 18 pastraipa 103 už prieš. Atmesta. 104 Mauro už. Prieš. Atmesta. 105 už. Prieš. Atmesta. 106 vėl Belderio už. Prieš. Atmesta. 107 Belder už. Prieš. Atmesta. 108 Kreisel Doeffler. Ertuk kas už. Prieš. Atmesta. 109 Paleckio už prieš atmestą. 110 Papadopolų už prieš atmestą. 111 Kukan už prieš atmestą. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas pranešėjos už prieš patvirtinta. Tai reiškia, kad Kiti trys pakeitimai atkrenta. 115 Betnener už, prieš, atmesta. 116 Graf Lamsdorf. Pakeitimas žodžiu. Tekste jis yra, kas už, prieš, patvirtinta. 117 ir 118 atkrenta. Taip pat 119, toliau 120, kas už, prieš, atmesta. 111 už, prieš, atmestas. 122 Klais Milcer už, prieš, atmesta. 123 Boskurt, balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, atmesta. Antroji dalis už, prieš Balsuojame dėl 123 antros dalies. Kas prieš? Patvirtinta. 124 Kazako. Šimtas dešimt trečiojo pirmą dalį atmetėm, taigi vienas, du, keturi, kas už, kas prieš, šimtas dešimt ketvirtąjį atmesta. Šimtas dvidešimt penktasis, kas už, prieš, Reikia man regis pasitikrinti. Balsuojame dėl 125 ponios Jatemaki pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta 41 balsavo prieš, 30 už, 126 už, prieš, atmesta. 127 Havito Bjauskopa su pakeitimu žodžiu, kas už 127 prieš patvirtintas, 128 Vincent Cornelisen už prieš. Man atrodo, kad atmestas. Jūs nelabai aiškiai keletą rankas, kolegos, bet nuo to mums nėra lengviau dirbti. 129. Kas už? Dėl 128 norit pasitikrinti. Gerai, balsuojame. Elektroninis balsavimas dėl 128 balsavimas baigtas, rezultatas yra toks atmesta, 45 balsavo prieš, 27 už. Tačiau, kolegos, jeigu neaiškiai keliate rankas, tai nebus mums aišku. 129. Pone Salafranka, norit pasisakyti? Dėl darbo tvarkos pirmininkė. Norėčiau, kad patikrintumėte, kaip buvo balsuota Man atrodo, kad balsuoja daugiau žmonių, negu turi teisę balsuoti. Jūs sakėte, kad balsavo 73 iš viso, bet daugiausia gali balsuoti 70. Gal galite patikrinti, kiek yra balsuojančių? E, man ką tik paaiškino ponė Salafranka, kad du žmonės, dviem žmonėm per daug yra taip, tiesa, Petrija ir Elmaras neatsinešė balsavimo kortelių, todėl jų balsai pridedami. Taigi viskas gerai. Man atrodo, kad, taisyk, kad balsavimas atitinka mūsų, darbas atitinka mūsų taisyklės ir 119 dabar, kas už, ponios Boskut pakeitimas, kas prieš, atmesta, 130 Howito Bjols, Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Antra dalis. Už prieš. Atmesta. 131. Kas už? Prieš. Atmesta. Gal vis tik tai reikėtų pasitikrinti dėl ponios Flotter Lunaček ir kitų balsuojame elektroniniu būdu. 131. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Iš tikrųjų, EPP balsuoja dviem žmonėmis per daug, nes visos kortelės veikia. Šį kartą iš 38 atimsime 2, taigi 36 balsavo prieš, 32 už atmestą. 132, kas už, prieš atmesta. Ta pačia dauguma. Kompromisas numeris 9. Kas už, prieš patvirtintas. Tada toliau 135 pakeitimas žodžiu. Kas už, prieš patvirtinta. 136 ponios flotą ir kitų, kas už, prieš patvirtinta. 167 Degaiser su pakeitimu žodžiu, kas už, prieš, patvirtinta. 138-139 identiški, balsuojame kartu, kas už, prieš, atmesta. 140 Vanorden, kas už, prieš, atmesta. 141 Howitt Obiols, kas už, prieš, atmesta. 142 Kazak, kas už, prieš, atmesta. 143 Flotre ir kiti, kas už, prieš, atmesta. 144 Salavrakos, kas už, prieš, atmesta. 145 Paleckio, kas už, prieš, atmesta. 146 Klais Mölcer, kas už, prieš, atmesta atmestas. 147 atsiemė autorius, 148 kas už, prieš, atmesta. 149 Kreisel Dörfler kas už, prieš, atmesta. 150 Hadži Džordžių e, kas už, prieš, atmesta. 151 Triendifilidis labai sunki pavardi, sako pirmininkas, kas už, prieš, atmesta. 152. Howit Obiolskopa, kas už, pranešėja už, prieš, patvirtinta, dešimtasis kompromisas, dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, patvirtinta, Antroji dalis, kas už, prieš, patvirtinta. 153 Madlener ir dar kiti du atkrenta, toliau 156 dalimis, dėl pirmos, kas už, prieš, atmesta, antroji dalis, atsiprašau, sako pirmininkas, antroji dalis pakliūvė į dešimtąjį kompromisą, 157 tuomet, ne? Ne? atkrinta. 158-159 atsiemė, 160-161 įpatenka į kompromisą, 162 atsimtas, toliau 164, kas už, prieš, nesu tikras. Pasitikrinkime dėl 164, balsuokime. Balsavimas baigtas. Rezultatas. Kažkas nebalsuoja. Patvirtintas 37 už, 31 prieš. Toliau 165. Nepalaukite, nereikia dėl jo balsuoti. 166 atsimtas, 167 pakliūva į kompromisą, 168 atsimtas, 169 pakliūva į kompromisą, e, toliau 171 kas už, prieš, atmestas, 172 kas už, prieš, atmesta, 173 atsiemė, 174 kas už, prieš, atmestas. 175 Van Orden, kas už, prieš, atmesta. 176 Kazak, kas už, prieš, atmesta. 177 Havito Bjols, už, prieš, atmestas. Toliau 178 Boskut, už, prieš, atmesta. 179. Kreuzldorfler. Kas už? Prieš. Atmesta. Kiti du atsiimti. 182. Kas už? Prieš. Atmesta. 183 atsiemė, 184 Hauit Obiols Mavro Nikolas, kas už, prieš, Patvirtinta. 185, veržė ir kiti, kas už, prieš, atmesta. 166, Havito Bjols, kas už, prieš, atmesta. 187, Flotre Lunačia Keller, už, prieš, atmesta. 188, Tanok ir kiti, kas už, prieš prieš, atmestas. 189 Lamsdorf už, prieš, atmestas. 190 Paleckis už, prieš. Man regis geriau būtų pasitikrinti dėl 190. -ojo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Dar kažkas nebalsavo. 38 už, 32 prieš patvirtintas. 191 Kleismolcer, kas už prieš atmesta. 192 e, Kreuzildorfler už prieš atmesta. 193 Cenak ir kiti, kas už prieš atmesta. 194 Klaismelcer už prieš atmesta. 125 ir 126 identiški. Flotė Lunaček Keller Howitt Obiols, kas už prieš atmesta. 197 Kreuzildorfler Ertuch. Ar norite dėl 197 pasitikrinti? 195. Dėl 195 ir 196 dabar pradedame balsuoti. Atrodo, kad vienas žmogus nebalsuoja. Norėčiau paklausti, sužinoti, kas tai yra. Bet koks galutinis rezultatas? 29 uh, e, už, 41 prieš. Pirmininkė, aš nebalsuoju, neturiu kortelės, tai negi negaliu balsuoti elektroniniu būdu. Bet jeigu jūs neturite savo kortelės, kažkas, tai tai aišku, bet kažkas, kas e, yra įdėjęs kortelį aparatą, nebalsuoja. Kažkieno kortelė yra įdėta į aparatą, bet e, tas žmogus nespaudžia mygtukų. Paslaptis kažkokia. Taigi 127. Kreisel Dorfler ir kiti, kas už, prieš. Nesu tikras dėl to. 197 balsuojame elektroniniu būdu. Tikrinamės dėl šio pakeitimo. Balsavimas baigtas. Rezultatas yra toks 29 už 41 prieš. Kelkite rankas aiškiai, nes gaištame laiką. 128 Kazak už, prieš atmesta. 129 Papadopolų už, prieš atmesta. 200 Flotre Lunačekas už, prieš atmesta. 201 kas už, prieš atmesta. 202 Preda už, prieš atmesta. 203 Mairis Količiak už, prieš, atmesta. 204 ir 206 identiški. Papadopolių triantofilidės. Kas už? Prieš. Atmesta. 205 Hadži Georgijų. Kas už? Prieš. Atmesta. 207 Stano Koval ir kiti. Kas už? Prieš prieš atmesta. 208 Molcer kas už prieš atmesta. 209 Vanorden už prieš atmesta. 210 Jena Kudakis kas už prieš atmesta. 211 Kazak už prieš atmesta. 212 Mavro Nikolas už prieš atmesta. 213 kopa už prieš atmesta. 214 Molcer kas už atsiprašau, sako pirmininkas, atkrenta. 215 kas už prieš atmesta. 216 217, 18, 19 ir 20 patenka į kompromisą. 221. Kas už? Prieš. Atmesta. 222. Kazak. Atitinka devintąjį kompromisą. Kas už? Prieš. Atmesta. 223. Selavrakos. Atkrenta. 224. Nebalsuojame dėl jo. 225. Kas už? Prieš. Atmesta. 226. Havito Bielskas už prieš, atmesta. 227, kas už, prieš, atmesta. 228, už, prieš, atmesta. 229, už, prieš, atmestas. 230, už, prieš, atmestas. 221. Kas už? Prieš. Patvirtintas. 232. Už. Prieš. Atmestas. 233. Už. Prieš. Atmestas. 234. Madlener už. Prieš. Atmestas. 235 ir ir 236 identiški. Šolcmėris ir kiti. Kas už, prieš, atmesta. 237 Kazako. Už, prieš, atmesta. 238 Hauto Bijols. Kas už, prieš, atmesta Man atrodo, jūs pavargote ir neaiškiai keliate rankas. 238 balsuojame elektroniniu būdu dėl šio pakeitimo. Prašom pradėti balsuoti. Balsuokite. Kažkas dar miega, tebe miega tas vienas žmogus. 31 už, 39 prieš atmesta. Nežinau, kaip tas miegantis balsuoja. Pranešėjos pakeitimas žodžiu labai ilgas. Jeigu norite, paskaitykite, kas už, prieš, patvirtinta. 239 DAF, kas už, prieš, patvirtintas. Aiškiai kelkite rankas. 239. Tikrinamės elektroniniu būdu. Balsuojame. Trisdešimt aštuoni už, trisdešimt du prieš. Buvote teisūs, bet jeigu nekelsite rankų, tai aš nematysiu, kaip kas balsuoja. 240 daf, kas už? prieš, atmestas. 241 Def Weigel, kas už, prieš, atmesta. 242 Madlener, jūs prašote pasitikrinti dėl 241. Gerai. 241 pakeitimas, pradedame balsuoti elektroniniu būdu. 241. Du žmonės miega. Balsavimas baigtas. 37 už, 32 prieš patvirtinta. 242 Marlener, kas už, prieš, atmesta. 243 Jena Kudakio, kas už, prieš, atmesta. A konstatuojamoji dalis Antrasis ir trečiasis pakeitimai identiški, kas už, prieš, atmesta. Ketvirtasis Paleckio už, prieš, atmesta. Penktasis Prėdos atsiemė autorius, šeštasis Boskurt už, prieš, atmesta atmesta. Septintasis Ferm Taler už prieš atmesta. Aštuntasis Šolts už prieš atmesta. Devintasis Kazak už prieš atmesta. B konstatuojama į dalis, 10-11 vienodi, kas už, prieš, atmesta. C konstatuojamoji dalis 12, 13, 14 identiški Hauito Bjolts ir kiti autoriai, kas už prieš atmesta. 16 Flotter ir kiti už prieš atmesta. 15 Hauito Bijaus už prieš atmesta. 17 už prieš atmestas. 18 prėda už prieš atmesta. 19 už prieš atmesta. 20 už prieš atmesta atmestas. 21 kopa už, prieš, atmesta. 22 Kreisildorfler, kas už, prieš, atmesta. 23 Boskur už, prieš, atmesta. Dvidešimt ketvirtasis kazak už prieš, atmesta. 25 Van Orden už, prieš, atmesta. 26 Šolc už, prieš, atmesta. 27 Šolc už, prieš, atmesta. Pirmasis pakeitimas poskurt už, prieš, atmesta. Dabar galutinis balsavimas dėl pasiūlymo rezoliucijai su pakeitimais. Prašom balsuoti. nes per paskutinį galutinį balsavimą kažkas, kažkas dar miega, neįtikėtina. Bet kortelė yra parate. Bet kuriuo atveju 60 už, niekas nebalsavo prieš, balsavome vieningai, sveikinu pranešėją. Fuori dall'aula c'è un carro con quattro cavalli che aspettano la nostra collega Oman Rointe per fare il giro del Parlamento e raccogliere l'ovazione di tutti. Kaip eh, žinau, prie parlamento jau stovi e, pakinkyta karieta, kurioje ponia Oimenroitin garbiai išvyks po šios pergalės. Dabar kitas tarputvarkės klausimas. Balsuosime dėl rezoliucijos, dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaitos, pranešėjas yra Zoran Taler. Ponas Taler paprašė žodžio prieš prasidedant balsavimui, taigi prašau, pirmininkas prašo rimties salėje, žodis poniai, ponui Taler. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau vakar minėjau, e, frakcijos susitarė dėl e, bendros strategijos dėl Makedonijos. Paskutinė akimirka kilo poreikis balsuoti dalimis, atsirado tokių reikalavimų. Be to, siekiant išlaikyti e, pradinį tekstą, e, reikia balsuoti už tas dalis, prie kurių aš padėjau pliusiuką. Ačiū. Bene, con questo chiarimento procediamo al paragrafu. Ačiū, po tokio paaiškinimo, pirmas pastraipa, pirmas pakeitimas už, prieš, atmesta. Antras pakeitimas, kuntis, už, prieš, atmesta. Trečiasis taler už, prieš patvirtinta. Penktasis Kovačev. Tris, trečias patvirtintas, taigi atkrenta visi iki aštunto, dabar už aštunto už, prieš patvirtinta. Devintas Basesku už, prieš patvirtinta. Dešimtas Basesku už, prieš atmesta. 11 Dženako už prieš atmestą. 12 Hatsimarkakis už prieš patvirtintą. 13 Dženako už prieš atmestą. 14 Italia kartu su žodiniu pakeitimu už prieš patvirtinta. 15 kukan už prieš patvirtinta. Pirmasis kompromisas pranešėjo už prieš patvirtinta. Pirmasis žodinis pakeitimas. 16, 17, 18 atkrenta. Taigi 7 pastraipa, pirmasis žodinis už prieš e, patvirtintą. 19. E, pakeitimo autoriai paprašė žodžio ponė Kornelisin. Ačiū norėčiau pateikti žodinį pakeitimą paskutinę akimirką, atsižvelgiant į tam tikrą jautrę pusę. Ir čia kalbam apie Makedonijos valdžios struktūras. Taigi vietoj Makedonijos siūlome įrašyti žodį Skopijas valdžios struktūros. Toks būtų žodinis pakeitimas. Se non accettano allora, elettorale, non... Se eh, avete ascoltato l'emendamento orale. Si... Visi girdėjote žodinį pakeitimą. Ar kas nors jam prieštarauja? Jums reiktų atsistūti. Kartais tas vyksta plenarinėje sesijoje, taigi jeigu prieštaraujate žodiniam pakeitimui, prašome atsistoti. Prašome atsistoti, jeigu prieštaraujate. Jeigu uh, dalis kolegų nepritars šio žodinio pakeitimo pateikimui, mes dėl jo nebalsuosime. Deja, deja, dėl šio pakeitimo balsuoti negalime, taigi 19 pakeitimas, jo pradinė versija už 19, prieš patvirtinta 20, Tremopolus atkrenta 21 Basesko už prieš atmestą. Antrasis žodinis pakeitimas pranešėjo dėl aštuntosios pastraipos už prieš patvirtinta. 22 Basesko už prieš atmestą. 23 Taler už prieš patvirtinta. 24. Iprizagič už prieš Manyčiau, kad buvo pritarta, bet turiu abejonių. Manyčiau, kolegos, pavargote, todėl prašau aukščiau kelti rankas žodinis pakeitimas atkrenta, nes patvirtome 24, 25, Dženaku. Taigi balsuojame dėl to žodžio, kur tekste už, prieš, atmestas. norima pasitikrinti, kadangi neaiškiai keliamas ir rankos 25 pakeitimas, balsuojame dėl žodžio urges angliškoje versijoje. Prašome balsuoti. Taigi 37 už, 29 prieš, patvirtinta, antras kompromisas už, prieš, Patvirtinta. Visi kiti pakeitimai atkrenta iki ketvirtojo žodinio, kas už, prieš, patvirtinta. 31. Kukan už, prieš, patvirtinta. 33. Svensson už, prieš, patvirtinta. 34 Kornelisin už, prieš, neaišku, sunku buvo suskaičiuoti, dėl 34 um, pasitikrinkime, balsavimas vyksta. Baigėme balsuoti, 27 už, 38 prieš, atmesta, 35 Hatsimarkakis už prieš patvirtinta. 36 Svensson už prieš patvirtinta. Trečiasis kompromisas pranešėjo už prieš patvirtinta. 37 atkrenta, visi atkrenta į 42, taigi kas už 42, prieš, patvirtinta. 43 taler už, prieš, patvirtinta. 44 salafrakus už, prieš, patvirtinta. Nu, reikia pasitikrinti vis dėlto teks balsuoti negalėjau tinkamai pamatyti jūsų balsavimą. Balsuojame. 44 pakeitimas. Už 17 prieš 48 atmesta. 48, 45 apšiau Dženakų už prieš atmesta. 48 už prieš atmesta. 47 Van Orden už, prieš atmesta. 49 Stalio už, prieš patvirtinta. 50 Abirizagič už, Atsiprašau, 50 atkrenta nes buvo patvirtintas 49 pakeitimas. 46. Ne, jis taip pat atkrenta. Dabar ketvirtasis kompromisas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už prieš patvirtinta. Antroji dalis už prieš Patvirtinta. 51. Dabar eilė atkrenta pakeitimų. Iki 57 atkrenta. Dabar dėl 57 už. Prieš. Atmesta. Penktasis žodinis pakeitimas. Nikolai. Už prieš atmestas. 58 taler pakeitimas, dvi dalis dėl pirmosios už prieš patvirtinta antroji dalis už prieš patvirtinta. Penktasis kompromisas pranešėjo, trys dalis Dėl pirmosios balsuojame už, prieš, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš, patvirtinta. Taigi, parlo Scusate un attimo di consultazione. Il 60 dobbiamo votare. Secondela. Kaip pažymėta balsavimo sąraše, 60 dėl jo reikia balsuoti iki tos dalies, kaip pažymėta jūsų užrašuose. 60 už, prieš atmesta 61 Reik, norite pasitikrinti 60-ąjį. Taigi prašome balsuoti. 60-asis pakeitimas. Baigėme balsavimą. Už 41 prieš 24 patvirtinta 61. Ne. 61 atkrenta, 62 už prieš Patvirtintas 32 Basesku, jis e, panašu, kad taip pat atskritęs 63 Salavrakos pakeitimas. Dvi dalis už pirmąją dalį, kas prieš atmesta. Likusi dalis atkrenta atmesta. Dabar e, šeši keturi šeši penki šeši šeši atkrenta šešiasdešimt septintasis trys dalis, kas už pirmąją šešiasdešimt septintojo prieš patvirtinta antroji dalis už prieš patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš patvirtinta. 68 pakeitimas atkrenta, kadangi jį apima kompromisas 5, 69 už, prieš atmesta, 70 už, prieš atmesta, 71 už, prieš patvirtinta, 72 už, prieš atmestas. 73 dženakų už prieš atmestas. 74 reiks dėl jo balsuoti už prieš atmestas 75 kopa už prieš atmestas. 76 Džanaku už prieš atmestas. 77 už prieš atmestas. 78 dėl jo nebalsuosime. 79 Džanaku už prieš atmestą. 80 Staler už patvirtinta, 81 už prieš patvirtinta, 82 kopa už prieš patvirtintas. Dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti už 56, prieš 5 sveikiname pranešėją. Taigi 5 prieš 5 susilaikė. Rezoliucija patvirtinta. Alla votazione. Dabar pereisime prie kito balsavimo. Balsuosime dėl 2009 metų Kroatijos pažangos ataskaitos. Ponas Svoboda yra pranešėjas. 12 pakeitimas. Keturios dalys. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Priimta. Antroji dalis. Už. Prieš. Atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš. Priimta. Ketvirtoji dalis. Kas už? Kas prieš? Priimta. Bet prašau kelti rankas aiškiau. Tai liktas pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmesta. Keturioliktasis fan ordino pakeitimas. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 15. Poselto pakeitimas dvi dalys. Kas už? Prieš? Priimta. Mano manimo antroji dalis dabar. Ar norite patikrinti? Puiku, tikriname balsavimo rezultatus dėl 15 pakeitimo pirmosios dalies, prašau. Baigiame balsuoti. Priimta. 40 balsavo už, 18 prieš. Vėlgi nepakankamai aiškiai kėlėte rankas. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Gerai, tikriname balsavimo rezultatus dėl antrosios dalies, prašau. 15 pakeitimo antroji dalis. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 32 prieš 29 už. Lamsdorfo 16. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 17. Brantner Kornelisen. Kas už? Kas prieš? Primta. 19. Bazesku. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 18. Brantner Kornelisen. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 20. Svobodos. Kas už? Kas prieš? priimta. 21. Brantner Kornelis N. Kas už, kas prieš, atmesta. Pirmasis kompromisas pranešėjo keturios dalys. Pirmoji dalis kas už. Ponas Svoboda nori pasisakyti, prašau. Nu, ganz kurz. Trumpai, ponė pirmininkė, norėčiau atsiimti antrąją dalį dėl tokios priežasties. Vakar mes apie tai kalbėjome. Uh, reikalavimas visiškai bendradarbiauti yra jau pirmojo dalyje, o dėl antrosios dalyje ponas Bramert pasakė, jog nežino, ar egzistuoja tie e, dokumentai, todėl ir viskas, kas susijęs su besališku bendradarbiavimu ir dokumentais jau yra pirmojo dalyje, jos užtenka. Puiku. Tuomet balsuojame dėl pirmosios dalies, trečiosios ir ketvirtosios. Pirmoji dalis kas už? Kas prieš? Priimta. Antroji dalis atsimta, trečioji dalis kas už, kas prieš, priimta. Trečioji da, ir e, ketvirtoji dalis kas už, kas prieš, priimta taip pat. Taigi, tokiu būdu net nereikia balsuoti dėl visų pakeitimų iki 26. 26 pirmoji dalis, kas už, kas prieš, atmesta antroji dalis, kas už, kas prieš, priimta. 27. Vaigel Lamsdorf, kas už, kas prieš, atmesta. Antrasis žodinis pakeitimas pranešėjo, kas už, kas už, kas prieš, priimta. 29, nes 28 atkrenta, dabar 29 Malcerio kas už, kas prieš atmesta. 31 bazės kulkas. Čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Man atrodo, kad priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, atmesta. 30. Brantner Kornelis ant kas už, Kas prieš? Neaišku. Balsuojame dėl 30-ojo elektroninių būdų. Prašau. Du žmonės dar nebalsavo ir vėlgi yra dar vienas tas paslaptingas nebalsuojantis. Atmesta. Dabar 32 pakeitimas. Posalto. Kas už? Kas prieš? Primta. Periname iškart prie trisdešimt trečiasis, trisdešimt ketvirtasis atkrenta, iškart prie trisdešimt šeštojo tuomet. Atsiprašau, sako pirmininkas, suklydau. reikia balsuoti dėl trečio žodinio pakeitimo visgi. Taigi balsuojame dėl trečio žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš. Priimta. Dabar pereisime prie antrojo kompromiso, nes 25-asis atkrenta. Taigi antrasis kompromisas pranešėjo, kas už, kas prieš. Priimta. 36-asis Brantner Kornelis Sen. Yra kelios dalys. 3 tiksliau. Balsuojame. Na, kadangi kompromisas buvo patvirtintas, tai reiškia, kad liktai tas pakeitimas atkrenta. Tai dabar 37-asis. Vaigil, Lamsdorf ar Lakiai, kas už? Kas prieš? Priimta. 38-asis. Svensson Kornelisin. Kas už? Kas prieš? Priimta. 39-asis Mölcerio. Kas už? kas prieš, atmesta. 40 Šolco. Kelios dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, atmesta. 41 Melcerio, kas už, kas prieš, atmesta. 42 Šolco, kas už, Kas prieš? Atmesta. 43. Bazesku. Kas už? Kas prieš? Priimta. 44 paragrafas, vėlgi kelios dalys, pirmoji dalis kas už, kas prieš, atmesta. Antroji dalis kas už, kas prieš, atmesta. 45. Tie patys autoriai. Kas už, kas prieš atmesta. 46. Kas už, kas prieš priimta. 47. Broko kas už, kas prieš. Man atrodo, kad priimta. 48. Brantner Kornelisen. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Žalieji atsijima. Žalieji atsijima šį pakeitimą. Atsiprašau, sako pirmininkas, neperskaičiau tos informacijos. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Neaišku. Tikriname balsavimo rezultatus dėl 48 pakeitimo antrosios dalies, prašau. Kažkas dar nebalsavo, kolegos? 49. Bratner Konelisen, kas už? Kas prieš? Primta. 50. Vaigel Lamsdorf Arlaki, kas už? Kas prieš? Primta. Periname prie konstatuojamųjų dalių. Antrasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Atmesta. Trečioji. Kas už? Kas prieš? Priimta. Ketvirtasis už. Prieš. Atmesta. Penktasis už. Prieš. Atmesta. Šeštasis. Už. Prieš. Atmesta. Septintasis. Už. Prieš. Atmesta. Trečiasis kompromisas pranešėjo. Už prieš, priimta. Tai reiškia, kad nereikia balsuoti dėl 8, 9, 10. Periname iškart prie Šolco pakeitimo numeris 11, 3 dalys. Pirmoji dalis, kas už? Kas prieš? Atmesta. Antroji dalis, kas už? Kas prieš? Atmesta. Trečioji dalis, Kas už? Kas prieš? Atmesta. Ketvirtoji konstatuojamoji dalis. Poselto pakeitimas numeris vienas. Kas už? Kas prieš? Primta. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto su pakeitimais ir pataisimais. Prašau. O, Vi comunico con grande piacere che il nostro collega. Labai malonu pasakyti, kad tas kolega, kuris mėgojo visą laiką, galiausiai nubudo ir balsavo dabar. Taigi turime jau pilną rezultatą. 50, 62 balsavo ir visi dalyvavo balsavime. 54 balsavo už, niekas nebalsavo prieš, 8 susilaikė. Puiku, sveikiname ponę Svobodą. Abbiamo l'ultima sessione di voto riguardo alla relazione. Paskutinis klausimas, dėl kurio balsuosime šį rytą, yra Sarių Šuolski pranešimas dėl e, energetinio saugumo, dujų tiekimo saugumo. Pirmasis kompromisas, pran, nuomonės pranešėjo, kas už prieš patvirtinta. 38 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Šeštasis pranešėjo pakeitimas už, prieš, patvirtinta. Keturiasdešimtasis už, prieš. Gaila, bet atmesta, sako pirmininkas. Septintasis Trys dalys. Pirmoji dalis kas už, prieš, patvirtinta. Antroji už, prieš, patvirtinta. Trečioji už, prieš, patvirtinta. Antrasis pranešėjo kompromisas už, prieš, patvirtinta. Tai reiškia, kad pereiname prie trečiojo kompromiso iškart. kart Kas už? Prieš. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Už. Prieš. Patvirtinta. 45 pakeitimas. Už. Prieš. Atmestas. Dešimtasis pranešėjo. Už. Prieš. Patvirtinta. Penktasis kompromisas. Kas už? Prieš prieš patvirtinta. 47 už prieš patvirtinta. Aš labai džiaugiuosi, labai gerai. 12 kas už prieš patvirtinta. 13 nuomonės pranešėjo kas už prieš patvirtinta. 14 to paties autorius už prieš patvirtinta. 48. Pono Hadži Georgijų prie, už prieš atmesta. 15. Už prieš atmesta. Atsiprašau, patvirtinta. 16. Už prieš patvirtinta. 49. Pono Gžib. Už prieš patvirtinta. 17. Už prieš patvirtinta. Penkiasdešimtasis už, prieš, atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, patvirtinta. Tai reiškia, kad 51-18 atkrenta, 52 kas už, prieš, Norėčiau galvoti, kad patvirtintas. Tai gal vis tik pasitikrinkime. Tai yra mano pakeitimas. Balsuojame dėl jo 52. Jau kad vis tik tai pralaimėsiu. Jūs netaip energingai kėlėte rankas šį kartą, kai balsavote. Taigi, iš tikrųjų, aš buvau teisus. Jūs mane nuvylėte čia, kaip pažeminančiai viskas atmestas mano pakeitimas. 53 dabar. Jūs esate šiaip labai malonus. 53. Kas už, prieš, atmestas. 54. Jisai panašus kaip ir 53. Niekas nepasakyta, kaip balsuoti dėl jo. Taigi, kas už 54? Taigi, prašom, kas už? Prieš Baisu, sako pirmininkas. Taigi 19 toliau. Už prieš patvirtintas. 55 riera. Nesuderinta su 19 atkrenta. 56 kas už. Prieš atmesta. 20 kas už. Prieš patvirtinta. 57 kas už. Prieš atmesta. 58 atsiemė autorė, 7 kompromisas, kas už, prieš, patvirtinta. Tai reiškia, kad labai daug pakeitimų atkrenta. 63 kitas, kas už, prieš, patvirtintas. 23 Paleckio už, prieš, patvirtinta. 24 kas už, prieš atmestas. 25. Kas už, prieš patvirtintas. 8. Kompromisas, kas už, prieš patvirtinta. 9. Kompromisas. <coughs> Taigi, kas už, prieš patvirtinta. 28 kas už, prieš, atmesta. Dešimtasis kompromisas, už, prieš, patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas, dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, patvirtinta. Antroji dalis, už, prieš, patvirtinta. Trisdešimtasis, atkrenta. Trisdešimt pirmasis, taip pat, Toliau 33. Kas už? Atmesta. Pono Landsbergio 34. Beis pakliūva į 11 kompromisą, tai dėl jo nebalsuojame. Taip pat ir dėl 35 nereikia balsuoti. Dabar balsuojame dėl viso nuomonės projekto. Elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Dar trys kolegos nebalsavo. Balsuojame toliau. Balsavimas nesibaigė. O gal jie paliko kortelės ir išėjo iš salės? Nebegalime laukti, balsavimas baigtas. 50, 47 balsavo už, 4 prieš, 1 susilaikė. Sveikinu ponę Sarijų Švolskį. Dujų tiekimo saugumo rezoliucija patvirtinta ir mes baigėme balsuoti, kaip ir numatyta, pagal darbo atvarkę. Kolegos, labai jums ačiū. Taigi, baigėme iš tikrųjų pusę vienuoliktosios, kaip kad nurodyta darbo atvarkėje. Čia kaip nasoje viskas vyksta pas mus labai tiksliai laikomės nustatyto grafiko. Leiskime kolegoms ir darbuotojams, kurie nori palikti salę po balsavimo, išeiti ramiai. O jiems beišėnant galime pradėti diskusijas dėl 15 punkto. 2008 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas, trečiasis skirsnės, komisija, nuomonės projekto svarstymas, mūsų nuomonės referentas yra ponas Galeris ir jam suteiksiu žodį pristatyti klausimui. Prašom. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Soll man nicht erst noch warten, bis... Ačiū, ponė pirmininkė, gal reiktų palaukti, kol kolegos išeis iš salės ir salėje siviraus didesnė rimtis. Come vuole, possiamo aspettare qualche minuto, non siamo in ritardo. Siamo... Na, keletą minučių galime sau leisti palaukti, kadangi sugebėjome labai tiksliai dirbti, o po to žodis bus jums. Pregherei i colleghi che stanno per lasciare l'aula eh, di farlo e, e di consentirci di. Mm, mėly kolegos, jeigu jau išeinate, tai išeikite, kad galėtumėme tęsti darbą. Panašu, kad kai kurie kolegos tiesiog stoviniuoja, plepa. Nematau priežasties, kodėl visą tai negalėtų vykti už posėdžio salės nebūtina vaikštinėti po posėdžio salę bei kalbėtis. Pone Galer, manau, jau galima išklausyti jūsų. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame apie AFET nuomonę dėl 8 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. 8 metais mm, buvo atlikti mokėjimai kažkur 5 milijardų eurų už tas rytis, už kurias esame mes atsakingi. Auditorumai konstatuoja, kad e, buvo netikslumų, o stebėjimo bei kontrolės sistemos komisijoje atsakingos už e, vystimosi pagalbą bei pasirengimą stojimui nėra visiškai efektyvios. Komisija atkreipė dėmesį į ypatingą auditorumų darbo pobūdį, kadangi komisijos darbas įvertinamas tik už vienerius metus. Primenama taip pat, kad daugelis programų finansuojamos keletą metų iš eilės, todėl kontrolės mechanizmai funkcionuoja viso ciklo metu paprastai mūsų komitete tokie klausimai nesvarstomi, todėl labai svarbu, kad audito rūmai galėtų e, pateikti visą ata, pilną ataskaitą apie nuomonę, taip kaip buvo panaudotos lėšos, išorės pagalba, vystimasis bei pagalba stojimui buvo neigiama rekomendacija e, pateikta. Tai tačiau yra ir teigiamų poslingių. E, taip pat audito rūmai konstatuoja dėl e, lėšų teisingumo panaudojimo pagal savo metodiką nustatė, kad maždaug 2-5 atvejais e, buvo nustatytos klaidos. Ištikrintų atvejų kalbėtojas prašo rimties. Taigi 2-5 procentai klaidų, tai geriau negu sanglaudos politika. Ir panašiai situacija yra energetikos, moksliniai tyrimai, transporto bei finansų sritise teisinis pagrindas laikomas pakankamai sudėtingu, todėl visos, ne visos kontrolės sistemos veikia e, tinkamai, Todėl kartu su e, biudžeto kontrolės e, komitetu turime e, pa, pa, paprašyti komisijos, ją paraginti atsižvelgti audito rūmų išvadas bei pagalvoti, kaip reiktų keisti situaciją naujaisiais biudžetiniais metais bei vykdant kitas reformas. Taigi mūsų nuomonėje aš apsiribojau svarbiausiomis išlaidų sritimis, tuo, kas mums svarbiausia. Tikrai e, melai išklausysiu kolegų e, nuomonės, pasiūlymus. Tik tai norėčiau, kad nuomonė nebūtų pernelyg ilga, nenoriu per, pernelyg daug punktų, bet aišku, jeigu bus reikalas, e, galime nuomonę ir išplėsti. Kad visiems būtų aiškiau, nuomonę parengiau anglų kalba, penkios dalis čia iš pradžių, pirmoje dalyje, aš sveikinu mm, teigiamus poslinkius skaidrumo tikslų bei tarptautinių donorų bendradarbiavimo srityje, kuriant Pegas mechanizmą. Ir jis buvo remiamasis TIM mechanizmu, laikinų tarptautinių mechanizmų. Ekspertai beje abejo žino, kad mm, šis mechanizmas yra skirtas finansuoti Palestinos savivaldai. Toliau mm, pasi, pasidžia, pastebime, kad daugiau pinigų skiriama daugia nacionaliams donorų fondams jungtinės tautose, tačiau vis dėlto audito rūmai susiduria su didelėmis problemomis, norėdami gauti dokumentus iš jungtinių tautų agentūrų. Trečia dalis, čia rekomenduojame mm, nustatyti aiškius strateginius objektyvius bei pamatuojamus rodiklius dėl strateginio programavimo Europos kaiminystės e, ir partnerystės e, instrumente. Toliau e, pakalbu apie Turkiją ir čia auditorumo ataskaita apima instrumentą prieš pras, laikotarpį prieš pradedant taikyti pasirengimo narystiai instrumentą, tačiau pripažįsta, kad visose minimuose šalyse šis instrumentas buvo tinkamai panaudotas. Aišku, raginam atsižvelgti komisiją ir audito rūmų um, rekomendacijas dėl įgyvendinimo pagalbos. Toliau penktoji dalis. Čia mm, ra raginu, kad šalis prisimtų didesnį atsakomybę, bet to raginu, kad būtų nustatyus aiškės įgyvendimo strategijas bei tinkami kontrolės mechanizmai siekiant, kad būtų atitikti mokėjimams keliami reikalavimai bei būtų pasiekti sąjungos strateginiai tikslai kurie keliami naudos gavėjams. Taigi, manyčiau, Tokia būtų pagrindinė informacija, kurią mūsų komitetas turėtų nusiųsti biudžeto kontrolės komitetui. Grazie, relatore, possiamo cominciare il dibattito. Ačiū ponui pranešėjui, taigi pradėsime diskusijas. Ponas Brokas pirmasis. Ačiū ponė pirmininkė. Labai malonu buvo skaityti kolego Galer e, pranešimą Džiugu, kad pas mus daroma klaidų nei sanglaudos politikoje, kalbant apskritai apie komisijos darbą bei buvusios komisarės Verios Valdner darbą, galime pasidžiaugti pasiektą pažangą. Manyčiau, kad reikia atsižvelgti į tai, jog nuo 99 metų susitarėme su kontrolės mechanizmais dėl su, dėl kontrolės mechanizmų su komisija, tačiau kai kurie iš jų yra pasenę ir netitinka keliamių tikslų. Žinoma, tai nėra apribuota problema mūsų sritimi. Tie patys sunkumai yra sanglaudos srityje. Taigi jau praėjus dešimčiai metų prasidėjus naujai komisijos kadencijas nereiktų pagalvoti apie efektyvesnius instrumentus, naujus instrumentus, atsižvelgiant į išorės reikalus bei finansinį reglamentą. Na, gal kolegos iš biudžeto kontrolės nemano, jog tokios, tokias mintis reiktų kelti. Tačiau pabrėšiu, jog išorės srityje veikti greičiau reiškia uh, pasiekti daugiau. Sanglaudos politikoje beje panaš, gali būti panašiai, bet matau, kad komisijoje būkštumai pasirašyti, kadangi žmogus turi prisimti asmeninę atsakomybę. Taigi dėl nepakankamo efektyvumo e, skiriantos lėšos neduoda norimo politinio rezultato. Žinoma, mano pasisakymas e, gal nebūtų konkrečiai susijęs su biudžeto vykdymo patvirtinimu, bet pasinaudodamas šią kalbą, gal reiktų parengti kažkokį dokumentą, pranešimą, pagalvoti, kaip galime supaprastinti mechanizmus, paspartinti jų vykdymą, kad viskas vyktų greičiau. Ačiū. Dėkoju ponui Brokui. Ponas Gualkieri. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesiog norėjau pasakyti, kad mūsų frakcija pritarė pono Galerio nuomonės strategijai. Na, yra teikiami pasiūlymai, kaip būtų galima pagerinti tam tikrų projektų finansavimą. Taip pat pateikiamas ir tam tikrų problemų vertinimas. bei kiti klausimai. Na ir mums, mus tenkina šios nuomonės daugumą aspektų. Pirmininkas, dėkoju, e, ponia Bratner. Ačiū, Dėkui, ponė pirmininkė, ačiū ponui Galer už pranešimą. Norėčiau prisijungti prie pono Brok. Pasakysiu, kad pateiksime pakeitimų, kadangi esu pranešėjęs stabilumo instrumentui, tai žinau, jog daugelis ten vykdomų projektų finansuojami iš kitų instrumentų, tačiau pagrindinis yra stabilumo, stabilumo instrumentas ar stabilumo priemonė, kadangi ji yra lanks sparčiausia, todėl jos lėšas e, lengviausia panaudoti. Todėl turime galvoti apie tai, ar visos priemonės, kurios naudojamos atskiriems projektams yra tinkamiausios, todėl reiktų leisti didesnę dalį atskirų priemonių lėšų panaudoti lankščiau bei siekti, kad e, pinigai nebūtų išmokami tuomet, kai yra per vėlų. Dėkui. Dėkoju, poniai Brantner. Dabar žodį suteiksiu komisijos atstovui, daktarui Milleriui, kuris pasisakys, prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija atsižvelgia į pono galerio pranešimų išsakytas pastabas. Sveikiname konstruktyvius pasiūlymus pritarėme daugumai rekomendacijų, kurias pateikė ponas Galeris. Ir dauguma tų rekomendacijų jau yra aktyviai taikoma. Komisarė Ferrero Waldner vakar Kokobų komitete pristatė mūsų taikomas priemonės. Ir galėčiau komiteto nariams konkrečiau papasakoti, kokio, kokios tos priemonės yra, kurias mes taikome. Ačiū. Ponas Elafranka. nori pasisakyti. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Na, negalvoju, kad taip greitai suteiksite žodį komisijos atstovui, bet aš na, norėčiau tiesiog pasveikinti pono Galerio pranešimą. Aš manau, kad nuomonė yra kritiška, bet konstruktyvi. Daugiausia dėmesio yra skiriama na, labai aiškiai išvadai ir kaip sakė ponas Brokas, dažnai biudžeto vykdymo klausimas yra naudojamas kaip politinė priemonė prieš komisiją. Ir aš manau, kad e, komisarė Ferrero Waldner atliko puikų darbą, sukūrė daugiau skaidrumo ir akcentavo, kaip svarbu yra tinkamai naudoti ES lėšas užsienio politikoje. Na, o ponas Brokas iškėlė problemą, kuri susijusi ne tik su konkrečiais devintaisiais metais. Jis, už, jis uždavė klausimą apie mūsų išorės veiksmų ir pagalbos veiksmingumą. Ir aš manau, kad mes savo komitete turėtumėme kažkurio tai momentu pamastyti, kiek ta pagalba yra veiksminga. Ponas Brokas yra visiškai teisus, kai žlugo Santero komisija buvo pritaikytos naujos procedūros, kurios sulėtino ES lėšų gavimą, gavimo procedūrą. Ir aš manau, reikia paklausti, kiek veiksmingos yra mūsų priemonės. Esame pagrindinis donoras e, pasaulyje. Ir aišku, tai yra labai svarbu, nors tai nėra susiję vien tik tai su biudžeto procedūra aštuntiesiems metams. Na ir aš norėčiau dar vieną dalyką akcentuoti. ES, kaip teisingai sakė ponas Galeris, įneša didžiulį indėlį į įvairius jungtinių tautų fondus. Aš tiksliai to skaičiaus neatsimenu, bet panašu, kad tai siektų 1400 milijonų eurų kasmet. Ir manau, kad neteisinga, kad mes negauname prieigos prie agentūrų lėšų, sąskaitų, negalime jų audituoti, tikrinti. Ir kaip sakė ponas Galeris, mes turėtumėme geriau būti informuoti apie tuos klausimus, kad tiksliai žinotumėme, kur patenka to, tos didžiulės pinigų sumos, kurias skiriame Junktinių tautų agentūroms. Ačiū, ponė Salafranka. Na ir galiausiai kviečiu dar poną Galerį apibendrinti. Dėkui. Ačiū kolegams už pastabas aišku, diskusijos apie tai, kad reikia išorės srityje panaudoti lėšas kaip įmanoma greičiau. Diskutuojame apie tai ne pirmą dieną. Tikrai pritariu nuomoniai, kad negalima palyginti užsienio politikos su žemės ūkio politika. Mm, Žinoma, galima pagalvoti, kad palidovinės nuotraukos išduoda, kokio dydžio yra mm, žemės ūkio naudmenų plotai, ar iš tiesų yra mm, pasodinta tiek obelų, kiek e, nurodoma. Komisija ten gali viską ramiai ir neskubiai patikrinti ir atlikti, tačiau Iranas, Sudanas, kito mums, kitos mums įdomios sritis, ypač jeigu reikia skubę pagalbą, teikti tikrai elgesio taisyklės turėtų būti kitokios nei kitoms sritims taikomos, todėl e, išorės sričiai e, būtina pareikalaukti kaip įmanoma lankstesnio lėšų panaudojimo dėl kolegos Salafranka minčių, pritariu jam. Iš ties reikia e, šitą finansinį administravimo susitarimą su jungtinėmis tautomis pergalvoti bei pabandyti išspręsti e, su tuo susijusius e, sunkumus. Aišku, mes tą turėtume padaryti, čia žodis mes reiškia Europos komisiją, o ne parlamentą. Puiku. Baigėme diskusiją šiuo klausimu ir norėčiau pateikti informaciją apie galtinį terminą vasario 9 dienos e, vidurdienis yra pakeitimų patikimo terminas, o kovo 15 diena yra ta, kuomet šis klausimas bus svarstamas biudžeto komitete ir dėl jo bus balsuojama plenarnėme posėdėje balandžio mėnesį. Dabar galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Čia kalba eina apie bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis finansavimo priemonės nustatymą iš dalies keičiamas reglamentas numeris 1934-2006. Na ir dabar žodį suteikiu kolegijai poniai Lochbiller, kuri pristatys pranešimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Per praeitą kadenciją AFETAS pareikalavo, kad komisija sukurtų papildomą priemonę, į kurią patektų veikla, veiksmai su besivystančiomis valstybėmis, e, tie veiksmai, kurie nepatenka į vystomo bendradarbiavimo priemonę. Mūsų komitetas taip pat pasiūlė, kad bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis finansavimo priemonė turėtų tapti bendradarbiavimo su trečiomo, trečiosiomis valstybėmis priemonė, kai kalba eina apie kitus veiksmus, nei vystome bendradarbiavimo veiksmus. Ir kad e, tai turėtų atsispindėti ir tos priemonės pavadinime. Dėl to mes ir siūlome pa pakeisti pavadinimą ir pavadinti jį e, bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis finansavimo priemonė, kalba eina apie Centrinės Azijos, Amerikos, Pietų Afrikos valstybės. Tokiu būdu priemonė sutrumpintai būtų vadinama AMAS. Tiesiog tai yra visai puikus sutrumpinimas. Komisija reglamente kreipėsi į Tartutinės priekybos komitetą kaip atsakingą komitetą dėl tam tikrų istorinių priežasčių, kadangi šis komitetas buvo atsakingasis komitetas ankstesnės priemonės klausimų. Mūsų komitetas paprašė, kad ir mūsų komiteto nuomonė būtų parengiama. Uh, dėl to, kad kalba eina ne tik tai apie pirminės priemonės tam tikrus pakoregavimus, bet e, ši priemonė dabar jau tap, tampa ir užsienio politikos priemonė, kalbant apie ES e santykius su trečiosiomis valstybėmis Azijoje, artimuosiuose rytuose, Latino Amerikoje. Naujajame savo pasiūlyme komisija išplečia geografinę septynių e, aukštų pajamų valstybių taikymo apriepti ir į reglamentą patenka jau dvigubai padidintos sumos iki 380 milijonų eurų, kurie yra skiriami laikotarpiui nuo 10 iki 13 metų. Po Lisabono sutarties įsigaliojimo teisinis naujosios priemonės pagrindas turėjo būti pakeistas, pakoreguotas Mes konsultavomės ne kartą dėl teisinio pagrindo ir pirmajame pakeitime siūlome tai, ką mums patarė mūsų teisininkai. Taigi, pirmajame pakeitime sakoma, kad atsižvelgiant į ES funkcionavimo sutartį ir ypatingai į 212 tos sutarties straipsnį, 270 ir 2009 straipsnį, jo pirmąjį paragrafą, Dabar dėl komitologijos. Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonės, vystoma bendradarbiavimo priemonės ir stabilumo priemonės pagrindu DEVE ir AFET komitetai jau išsakė savo nuomonės savo, per savo strateginius dokumentus ir per daugiametę orientacinę programą, e, kuri tvirtinama pagal 190 straipsnį. Ir mes tikimės, kad INTA komitetas laikysis tos pačios pozicijos dėl ICI priemonės pakeitimo. Tokiu būdu parlamentas gali siūlyti daugiamečio bendradarbiavimo programos pakeitimus, jeigu nori juos teikti. Šiai nuomonėje pritarė ir parlamento teisininkai, tačiau šią nuomonę atmetė kitų dviejų institucijų teisinės tarnybos. Taigi visi pakeitimai, kurie yra mūsų tekste, yra susiję su deleguotais raštais, dėl kurių vyksta diskusijos ir vis, visi pakeitimai kol kas yra preliminarūs dėl deleguojamų raštų. priemonė pagal savo pobūdį pasikeičia dėl to, kad jos tikslas yra užtikrinti geresnius komercinius ir priekybinius ryšius su aukštų pajamų pramonėmis valstybėmis. Ir pagal šią priemonę dauguma bendradarbiavimo partnerių yra išsivyščiusios valstybės. Pakeista priemonė dabar turėtų dengti kultūrinius, socialinius ir akademinius mainus besivystančios valstybės dabar sudaro daugumą taip vadinamųjų šalių partnerių, o oficialus e, pramoninių didelės pajamos turinčių valstybių sąrašas dabar yra trumpesnis, sudaro trečdalį bendrojo sąrašo ir tokie prioritetų turėtų aiškiai atsispindėti tekste. Taipogi svarbu daryti aišku skirtumą tarp DCI, kurio finansuojama oficiali, oficialus vystomasis bendradarbiavimas nuo EMAS e, priemonės, kuri dengia, kur, kur, kuria įeina bendradarbiavimas abipusiai naudingų pagrindų. Septintajame pakeitime mes aiškiai pasakome, koks turėtų būti šio bendradarbiavimo tikslas. Taigi tikslai būtų štai kokie. Sustiprinti dialogą su atitinkamomis valstybėmis per bendradarbiavimą abipusius informacijos mainus. Dalintis ir propaguoti bendrais politiniais švietimo, kultūros e, vertybėmis. Taip pat skatinti sąžiningą partnerystę, kuri būtų abipusiai naudinga, atsižvelgiant į tūkstantmečio vystimosi tikslus, didinti mainus su šalėmis partnerėmis ir įvairiais daugia e, valstybiniais forumais Taip pat kartu spręsti tarptautinės problemas, tokias kaip klimato kaita, energijos saugumas, taika, didžiausia dėmesį skiriant tvarioms technologijoms. Raginti pastangas demokratijai propaguoti, e, užtikrinti žmogaus teisės, pagrindinės, teisės, e, žmogaus teisės pagrindinės laisvės, taip pat užtikrinti sąžiningą ekonominį, socialinį vystimas ir lygybę, įskaitant ir teisės tų žmonių, kurie priklauso mažumoms. Taigi tiek keičiama e, instrumento taikymo sritis. Na ir dabar perėsiu prie finansinių klausimų. Kaip jau minėjau pradžioje, komisija papildomai skyrė 176 milijonus eurų naujosioms valstybėms, šalia numatytų 172 milijonų eurų. Taipogi norėtumėme akcentuoti, kad ši suma turėtų proporcingai būti išdalinta atitinkamoms valstybėms. Taigi mes siūlome 448 milijonus. Iš 448 milijonų eurų du trešdaliai sumos turėtų būti skiriama toms valstybėms, kurios patenka į antrąjį priedą, tai yra besivystančioms valstybėms. Ir paskutinis trešdalis turi būti skiriamas toms valstybėms, kurios išvadintos pirmame priedė, tai yra didelės pajamas turinčioms valstybėms. Taip pat norėčiau akcentuoti, kad pritariu INTA pranešėjos, pranešėjo ir dėvė pranešėjo nuomonėms, būtent, kad nereiktų perkelti lėšų iš DCI vystom, iš vystomojo bendradarbiavimo priemonės ir pakeitime mes siūlome ieškoti papildomų lėšų iš maržų pagal de, pag, iš devintosios finansinių pagrindų priemonės, e, antraštės ir iš išorės veiksmų, pavyzdžiui, lankstumo priemonės e, finansavimo. Dėkoju. Bene. Mm. L'onorevole Galer è stato relatore. Gerai, dabar ponas e, Galeris E, kuris buvo pranešėjęs šiuo klausimu anksčiau, turi teisę pasisakyti šiuo klausimu. E, Ačiū ponė pirmininkė. Jau vakar yra pateiktas mums pranešimo projektas, bandau jį dar peržiūrėti, kažko konkretesnio pasakyti negaliu. Manau, kad Inte užsienio priekybos bei mūsų komitetų bendradarbiavimas mm, e, nėra toks tobulas, nors turėtumėme dirbti pagal sustiprintą bendradarbiavimo sistemą, bet dėja dėja situacija kitokia. Kaip žinome, komisijos e, pasiūlymo tikslas yra uždaryti tą spragą esančią išorės e, instrumentų srityje bei šiek tiek padėti tam labai apribuotam vystimosi instrumentui, suteikti naujų galimybių teikti pagalbą vystimusi, tačiau dabartinė situacija neleidžia atlikti numatyti veiksmų įsigaliojus Lisabonos sutarčiai teisinio pagrindo problema panašu nyksta, matome, kad formuojasi konsensusas. Ačiū pranešėjai, kad ji palaikė kompromisą dėl teisinio pagrindo. Dėl išplėstų geografinių taikymo, manau, kad yra būtina padidinti lėšas, tas ir numatyta. Iš viso 167 milijonus ketinama skirti ir 108,5 reiktų finansuoti iš DCI vystomojo bendradarbiavimo priemonės ir iš ten lėšas taip pat reiktų atitinkamai perkelti dėl komitologijos. Mūsų komitetas dėl pranešėjams dėl atitinkamų pranešimų gruodį, turiu menį pranešimus dėl stabilumo instrumento, vystomo instrumento, davė e, tam tikrų patarimų, siekia, kad parlamento įtaka komitologijos procedūros metu ir teikiant išorės pagalbą būtų didesnė. Norėčiau iš ties paraginti, kad visi reikalingi asmenys būtų įtraukti į darbus, kol kas situacija kitokia bet to tekste man akis krito tokia smulkmena, kadangi instrumentas bus panaudotas ir artumuosiuose rytuose. Taigi kyla problemų dėl santrumpų bei e, Hamas santrumpą nori panaudoti. Hamas. Ir prisiminkime, kad e, yra tokia organizacija Hamas, o kai kuriuose kalbose pirma H neįtariama, netariama, todėl gali gilti tam tikrų ginčių, nesusipratimų, kad nebūtų galvojama, jog ta ar, ar, organizacija Hamas yra bendradarbiavimo priemonė, artimuosiuose rytuose galime kalbėti apie samą instrumentą, kažkokią kitą santrumpą sugalvoti, kad ji nebūtų panaši į Hamas. Sulakronimo. Labai įdomus pastebėjimas dėl sutrumpinimo man patiko. Pone Salafranka. Ačiū pirmininkė. Nežiūrint prieštaros dėl to sutrumpinimo ir to, ką pasakė ponas Galeris, aš norėčiau pasakyti, jog gavome šį dokumentą tik dabar, ne, tik tai peržvelgiau jį dabar ir mane nustebino tai, kad dokumentas yra neišbaigtas, jame nėra priedų, konkrečiai antrojo priedo, kuris yra esminė dokumento dalis. Ten yra sąrašas šalių, kurioms skirstoma pagalba. Taigi, trys esminiai punktai pasiūlyme e, yra jie susijęs su teisiniu pagrindu. Pranešėjas sako, kad reikia įtraukti parlamentą į šios priemonės valdymą. Ir dėl to parlamentas turi reikalauti, kad būtų naudojamas teisinis pagrindas, kurį siūlo pranešėja, įgyvendinant Lisabono sutartį. Dar porą dalykų. Nežinia, ar lėšų padidinimas bus pakankamas. Man regis, reikia aptarti šį klausimą išsameu. Taip pat ir lėšų paskirstimą, kurį siūlo komisija. Norėčiau paklausti pranešėjus, ką jį galvoja apie finansinius paskirstimus, kuriuos siūlo komisija, ar tai yra patenkinama, pakankama, galvojant apie poreikius, kuriuos turės patenkinti šis reglamentas. Taip pat nežinau, pirmininkė, kokia bus galutinė procedūra, kai komitetas teiks nuomonę, ar mes dirbsime pagal 50 straipsnį, tai yra dirbdami su tarptautinės prekybos komitetu. Aš manau, kad atsižvelgiant į šios priemonės pobūdį, kuri bus platesnė nevystomoji politika, tai manau, kad mūsų komitetas čia turėtų suvaidinti kur kas aktyvesnį vaidmenį. Mes turėtume e, dalyvauti su kitais komitetais, e, svarstime kaip lygiaverčiai partneriai, galvojant apie išorės politikos priemonę. Dėkui. Galiu atsakyti į šį klausimą iškart. Mes manėme, kart, pasižiūrėjome į tai kartu su teisės tarnyba ir galvojame, kad reikėtų taikyti 50 straipsnį šiuo atveju. Taigi bus taikomi bendrėjai kriterijai. Kitaip tariant, mūsų komitetas turės visas teisės, tačiau kartu su kitais komitetais. Šiame etape pasisakys komisija, jeigu nori, prašom do, daktarė Millerį. Komisija gavo nuomonės projektą tik vakar, mes e, jį išnagrinėjome, tačiau šiandien aš dėl atskirų pakeitimų nuomonės nepakeisiu, tik tai, nepateiksiu tik porą bendrųjų pastebėjimų. Pirmasis dėl tvarkaraščio, antrasis dėl komitologijos klausimo, apie tai komitete jau buvo kalbama anksčiau. Kaip sakė ponas Galeris, mūsų pasiūlymo tikslas buvo užpildyti teisėkuros spragą. Ką mes turime omenyje? Būtent tai, kad kai kurie projektai, kurių finansavimą norėtume matyti partnerėse, šalyse ir kurie negali būti e, finansuojami pagal vystojamojo bendradarbiavimo priemonę, turi turėti teisinį pagrindą, kad būtų galima tęsti finansavimą ir visi supranta, kad e, tai yra ES interesas egzistuoja jau lėšos biudžete ir mums reikia kaip galima greičiau priimti šį pasiūlymą, kad galėtume skirti lėšų jau iš šių metų biudžeto. Komisija kelia šiek tiek susirūpnimo tvarkaraštis, tačiau mes džiaugiamės tuo, kad jau dabar pateiktas yra projektas nuomonės ir e, tikimės, kad darbas FED komitete vyks greitai, o komisija, kaip galės, padės poniai Lochbilder ir kitiems, e, kad būtų iškristalizuota nuomonė šiais klausimais. Mes su ponia Lochbilder galime susitikti ir išsiaiškinti dar e, atvirus klausimus. Dar pirmininkė dėl komitologijos klausimo mes jau esame išteistę savo poziciją komitete anksčiau. Taryba turės pareikšti savo nuomonę trišalėse dėrybose. O dabar jau tarėmėsi dėl tokių dėrybų, kaip tik vyks trilogas tarp trijų institucijų šio klausimo. Aišku, egzistuoja nuomonės dėl E, teisinių interpretacijų tam tikrų dalykų sutartyje, tačiau noriu pakartoti, kad komisija labai nori, kad būtų rastas šios problemos sprendimas ir mes padarysime viską, ką galime, kad sprendimas būtų rastas ir viską darysime, kad paspartintume susitarimą šiuo klausimu tarp tarybos ir parlamento. Taigi mes e, būsime aktyvus partneris e, trišalėse darybose, kai jos pagaliau prasidės. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, daktarė Milleri. Dabar galime baigti diskusijas šio klausimo. Vasario 10, 6 val. vakaro yra galutinis terminas pateikti pakeitimams. Paskui užsienio reikalų komitete žiūrėsime į pakeitimus ir balsuosime kovo 16. O dabar trumpa pertraukėlė, nes turime dar šešias minutės iki kito klausimo. Dar ponia Lochbiller. Tikriausiai ji panaudos tą šešias minutės savo apibendrinimui. Taigi prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, gal mums neprireikstų šešių minučių. Dar kartą atsiprašau, jog taip vėlai pateikiau dokumentą. Ponė Salia Franka, pa, atkreipite dėmesį, kad priedų trūksta. Tikrai esu pasirengusi bet kada su jumis aptarti pakeitimus. Ponė Salia Franka, klausėte, kaip lėšų e, paskirstimą aš matyčiau. E, komisija pasirinko 50-50, o mes norėtume vieno trečdalio prie dviejų trečdalių. Aišku, liekame atviri komisijos pasiūlymui bei laukėme komisijos pateikto tikslesnio paaiškinimo. Ponui Galer atsakysiu, kiek žinau, e, įsitraukimas į trialogo diskusijas vyks vasario pradžioje, pasistengsiu, kad jūs būtumėte pakviestas. Pasiūlymas paieškoti kitos santrupos tikrai yra geras. Noriu atkreipti dėmesį, kad artimuosius rytus, artimiai rytai yra patinkas rytis šiai priemoniai, bet jeigu pasiūlysite naują sutrumpinimą priemoniai, aiškesnė, sant, aiškesnė santrupa, tikrai ją priimsiu. O, o komisijai pasakysiu, kad kitą savaitę iš ties galime susitikti. Inta komiteto interesas yra laikytis darbų grafiko. Žinau, jog diskusijos dėl deleguotų aktų pareikalauja daugiau laiko nei e, galvojame, bet būtų džiugu, jeigu afete galėtume vasario 23 balsuoti. Ačiū. E Puikus pasiūlymas. Tikiuosi, kad taip ir galėsime padaryti. Dabar padarysime penkių minučių pertrauką, o 11.15 darbą tęsime. Tomas Dupler atvyks pas mus ir mes tada pradėsim nagrinėti paskutinį darbo tvarkės klausimą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 Bene, cari colleghi, possiamo iniziare l'ultimo punto. Mėly kolegos, teskime darbą. Paskutinis darbo tvarkės punktas. Keitimasis nuomonėmis su komisijos atstovais. Komisijai atstovauja direktorius, atsakingas už partnerystę su pietų valstybėmis, Tomas Putė de Marel Kalba eina apie ES strategiją viduržėmio jūros regiono šalims 11-13 metams. Kaip žinote, į šiandienos darbo tvarkė įeina dvi diskusijos apie kaiminystės politiką. Pirmoji - kaiminystė su partnerystė su viduržėmio jūros regiono valstybėmis. Ta diskusija dabar ir pradėsime. O kita diskusija apie bus apie rytų partnerystę ir apie tai kalbėsime po pietų. Taigi aš manau, kad svarbu būtų tarti kelis įžanginius žodžius. Šiandien ne tik bandysime aptarti politinius prioritetus. Kaiminystės politika, kaip žinote, yra grindžiama finansinės pagalbos program, programomis. Program tai yra kaimynystės priemonė ir įgyvendinimo procedūros yra susijusios su artimu dialogu bei dėrybomis tarp komisijos ir šalių naudos gavėjų. Nuo 2007 metų, kuomet ta priemonė buvo pradėta vykdyti, gyvendinti, mūsų komitetas reikalavo teis, priežiūros teisės bei informacijos apie tai, kaip bendrijos lėšos yra išleidžiamos tose valstybėse. Tai yra normalus vaidmuo tenkantis teisėkuros institucijai, šiuo atveju mums, Europos parlamentui. Na ir kad būtų galima paaiškinti pagrindinės gairės, pagal kurias mes skiriame bendrijos pagalbą, tai atinančius trejus metus skirsime tą pagalbą ir taip pat, e, kad būtų atsižvelgiama, atsižvelgta į mūsų nuomonę, kad, būtų, kad būtumėme išklausyti, tam ir pakvietėme šiandieną komisijos atstovus. Taip pat buvo pateiktos tam tikros analizės, apibendrinimai, kuriuos e, parengė ekspertai ir kurie gali būti jums naudingi ir diskusijų metu. Tuos dokumentus išdalino sekretariato darbuotojai. Taigi, po šios įžangos norėčiau žodį pirmiausia suteikti ponui Tomas Dupler de Moral, kuris ir pristatys klausimą. Na, o po to kolegos galės pasisakyti arba užduoti klausimus ir vesti dialogą su komisija. Prašau, ir dar kartą dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Labai ačiū, dėkoju, kad taip greitai su organizavote šį posėdį ir kad išanalizavote tiek daug dokumentų, nacionalinių programų, strateginį dokumentą. Aš džiaugiuosi, kad galiu pakalbėti su jumis apie tarpinės peržiūros rezultatus. Europos kaiminysės politikos strateginių dokumentų. Kaip jūs sakėte, aš, e, mes tikimės atviro, nuošidos dialogo su parlamentu šiais klausimais tikriausiai daug nereikia kalbėti, kodėl Viduržėmio jūros regionas yra strateginės svarbos ES. Mums čia atsveria daug galimybių, bet ir dėl kitų priežasčių šis regionas svarbus. Pirmiausia, tai kas stabilumas e, artimuosiuose rytuose, energetinis saugumas ir daug iššūkių, kuriuos reikia spręsti regione. ES jau seniai e, supranta, kad negali nedalyvauti šiame regione. Reikia taikyti dalyvavimo politiką, kuri e, palaikytų europinės vertybės ir skatintų europinius interesus ten. Europos politika išliko panaši regionui, pagrindinė politika kaip ir buvusi. Kaip žinia, kai kurios šalis Alžyras, Libija, Sirija dar nėra visiškai integruotos į tą politiką. Mes sėkmingai pradėjome naujus veiksmų planus Egipte, Libane, taip pat išplėtojame gilesnį politinį dialogą su šalimis partnerėmis, kurios aktyviai prisideda prie tam tikrų ES politikų įgyvendinimo. Politinė situacija regione daugelie šalių išlieka stabili, tačiau yra labai svarbių išimčių, kaip ir viskas, kas yra susiję su postkonfliktinė situacija Gazoje ir Libane. Daugelie šalių vyko rinkimai, tačiau jie valdžios nepakeitė. Dėl ekonominių ir socialinių dalykų vyksta modernizavimasis, tačiau negalime to pasakyti apie demokratiją. Žmogaus teisės, pagrindinės laisvės ir demokratinės valdysenos dalykai nežengia į priekį taip, kaip norėtume, išskyrus tam tikras išimtis. Tačiau mes ir toliau dirbame šioje srityje. Mūsų politinis dialogas tapo intensyvesnis per pastarosius metus. Pavyzdžiui, galėjom nusiųsti nepriklausomą ES rinkimų stebėtojų misiją į Libaną. Įsteigėme tam tikras struktūras aptarti demokratizacijai, valdysenai, e, žmogaus teisėms e, tokiuose šalyse kaip Marokas, Egiptas, Tunisas. Taip pat e, mes priekybinius mainus skatiname, ES remia Tunisą, Libanė joms suteikta pagalba viešųjų finansų valdymui, kovos su korupcija taip pat darbams. E, fiskalinės pinigų politikos srityje ekonominės liberalizacijos ir tie taip pat pasiekta pasiekimų. Mes manome, kad dialogas visose šiose srityse ir bendradarbiavimas taip pat parama per tam tikras konkrečias priemonės pradėjo duoti vaisių viduržėmio ir jūros regione. Pavyzdžiui, Europos kaiminystės politikos dvi šalis - Marokas ir Egiptas - naudojasi tam tikromis priemonėmis konkrečiomis, kurias suteikia Europos Sąjunga. Maroke vykdoma daugiau kaip 45 dvinių programos, o Egipte daugiau kaip 30 tokių dvinių projektų įgyvendinama. Europos Sąjunga liko pagrindinė priekybos partnerė ir investuotoja daugelio tų šalių eksportai iš į ES iš Jordanijos, Egipto, Libanijos e, auga dviženkliais skaičiais. Taip atsitiko 2008 metais. Mes taip pat skatiname priekybos trautų liberalizaciją. 2008 sausio su Tunisu pasirašytas sutarimas dėl prekybos, dėl žemės ūkio paslaugų liberalizavimo, taip pat sudarę esame susitarimus su daugeliu, šal, daugeliu šalių. Siekėme liberalizuoti žemės ūkio prekybą ir taip pat remiame ekonominį partnerių modernizavimą, e, sudarome e, įdėgiame įvairius projektus, kurie, pavyzdžiui, sudaro daugiau įsidarbinimo galimybių kaimo teritorijose. Pietų kaiminės nelabai nukentėjo nuo finansų krizės, kadangi jų požiūris į e, šiolaikinės finansų priemonės buvo konservatyvesnis ir netokios yra išplėtotos finansų sistemos, tačiau jos nukentėjo nuo krizės Europoje dėl to mažesni prekybos rautai, mažiau turistų vyksta ten ir mažai investicijos. Daugelis regiono šalių paprašė sustiprinti ryšius su ES, nes tai jų nuomonė yra pozityvus ženklas ekonomikai modernizuoti ir bendras sprendimų pro, problemų sprendimo būdas. Mes 2008 metais su Maroku pasirašėme sustarimą ir tai leido suintensyvinti dvišalius santykius, pirmiausia įtraukė in, atitinkamas institucijas, kuriant, e, įkūrent bendrą parlamentinį komitetą ir Europos parlamentas e, neseniai patvirtino jį ekonominis ir socialinės komitetas, tai Europos taryba taip pat e, bendradarbiauja su šia šalimi. Ir taip pat per kaiminystės politiką mes sustipriname savo dialogą. Ta pati galime pasakyti ir apie Tunisą. Dėrybos dėl asociacijos susitarimų su Sirija buvo sėkmingai atnaujintos iš ES pusės. ES nutarė pasirašyti tokį susitarimą. Dabar Sirija prašo daugiau laiko, kad galėtų vertinti jo poveikį šalies ekonomikai ir gali būti, kad bus pasirašytas šis susitarimas šiais metais ir tai atvertų naują kelią dvišaliuose santykiuose. Dėl Libijos pagrindų susitarimo darybos prasidėjo 8 metų lapkritį su Alžyru, kuris turėtų artimiau bendradarbiauti su ES. Turime suderinę veiksmų planą, siekėme suintensyvinti savo veiksmus ir aš pats e, lankysiuosi Alžyre kitą savaitę, kad paskatinčiau e, e, šios priemonės įgyvendinimą. Daugia šaliai ES viduržėmio jūros partnerystės aspektai, jie buvo sustiprinti 8 metais įkūrus viduržėmio jūros sąjungą, kaip žinia, e, tuo suaktyvintas politinis dialogas su pietinėmis partnerėmis ir e, dabar mes rengėme vadovų lygio susitikimus, taip pat e, mes bendrai koordinuojame veiksmus, palaikome dialogą, skatindami kultūrinę ir ekonominę plėtotę ir tikimės, kad regionas galės e, gauti konkrečių rezultatų iš daugia šalio bendradarbiavimo. Paryžiuje ir Marselėje vyko susitikimai pernai ir buvo susitarta dėl sekretoriato steigimo Barcelonoje. Mes taip pat dabar galvojame, kaip pradėti prioritetinius projektus, tačiau pažanga e, sustojo iš dalies dėl e, artimųjų rytų konflikto ypač po 8 metų gruodžio. Aš žinau, kad regione, matau, kad regione e, problemos ir išsivystimo lygis yra nevienodi. Mes atlikome tarpinę peržiūrą ir pasi, pamatėme, kad prieš kelis metus patvirtintas strateginis požiūris pasiteisino, ten buvo nustatyti prioritetai kad būtų galima geriau sureaguoti į besikeičiančią situaciją. Dabar peržiūrėjome e, padėti e, tokių šalių, su kuriomis neturėjome programinių dokumentų, tai yra Libija ir okupuotos Palestinos teritorijos. E, su Libija e, pasirašomas pagrindų susitarimas ir tai leidžia mums numatyti daugiametės lėšas. Dėl Palestinos teritorijų dėje situacija nėra pakankamai gera, kad būtų galima numatyti daugiametę finansavimo programą nacionalinės strategijos pagal kaiminystės politiką. Tai leidžia taikyti nuoseklų požiūrį daugelį programų Viduržėmio jūros regione, atsirado naujų poslinkių regione ir 11-13 metais mes galėsime galvoti apie bendradarbiavimo tikslus pagal naujus prioritetus. Mes taip pat turėsime daugiau išteklių ir e, suma išauks nuo maždaug 850 milijonų 10 metais iki beveik milijardo 13 metais. Ir mes dar turime e, nepamiršti rimtos e, paramos teikiamus per tempus, Erasmus Mundus ar TAEX programas. Europos investicijos, investicijų priemonė taip pat prisidės ir tai leidžia mums pasakyti toms šalims, kad ES domisi glaudesnių bendradarbiavimų reformomis tose šalyse ir kad yra pasirengusi investuoti daugiau į tas šalis. Svarbiausias dalykas - nustatyti e, teisingą pusiausvyrą. Marokė daugiausia investicijų pagal kaiminystės politiką ir mes matome, kad e, tai jau duoda tam tikrų gerų rezultatų. Egipte taip pat yra nemažai mūsų investicijų, Jordanijoje gyven, pagal gyventojų skaičių taip pat yra nemažai labai skirta lėšų pagal kaiminystės politiką. Jūs kalbėjote apie konsultacijas. Iš tikrųjų, komisija yra patvirtinusi dalyvaujamąjį požiūrį programas įgyvendinant ir e, bando vykdyti plačias konsultacijas su vietos nacionaliniais suinteresuotais asmenimis rengiamos atviros konsultacijos su atitinkamomis šalimis, kad pilietinės visuomenės organizacijos taip pat galėtų pasisakyti dėl komisijos siūlomų projektų, kai tik tai tai įmanoma, nes kai žinia, egzistuoja e, žodžio laisvės apribojimai kai kuriuose šalyse, bet mūsų atstovai vietoje organizuoja e, diskusiją susitikdami tiesiogiai su atitinkamai žmonėmis dėl bendradarbiavimo sričių. E, Šalis naudos gavėjos taip pat labai rodo dėlį susidomėjimą ir veikia konstruktyviai daugeliu atveju. ES taip pat bendradarbiauja su vietos atstovais ir dirba su atitinkamu valdymo komitetu Briuselėje. Dabar pežios rezultatai. Libane padėjome vyriausybei nacionalinės strategijas vandens transporto aplinkosaugos srityje plėtoti. Jordanijoje norime e, dirbti klimato kaitos srityje, remdami atsinaujinančią energiją ir energijos taupimą. Taip pat paremėme viešųjų finansų valdymo, socialinės apsaugos, plė, privataus sektoriaus plėtojimo programas. Egipte mes e, remsime ilgalaikio augimo. E, perspektyvas, e, kovos su klimato kaita priemonės, vandens e, tam tikrus projektus Izraelyje. Siūloma įgyvendinti veiksmų planą pagal prioritetus, e, pirmiausia susijusius su institutiniu bendradarbiavimu per dvinių programas. Maroke yra galvojama stiprinti institucinį pajėgumą artinti šią šalį prie ES standartų ir principų. Alžyrio Tunise ekonominiams dalykams e, skiriama bus daugiausia dėmesio, taip pat tvariam, tvariai plėtotai, aplinkai, klimatui, žemės ūkiui, kaimo plėtrai. Finansų krizės pasiekmėms likviduoti komisija konkrečiais atvejais siūloma teik, siūlo teikti mikrofinansinę pagalbą atitinkams šalims, tačiau kol kas mūsų partneriams Viduržėmio jūros regione to neprireikė. Dėl ekonominės krizės mes bandysime skatinti investicinės priemonės, kurios paskatintų ekonomikos atsigavimą per kaiminystės investavimo priemonę ir didinsime finansavimą 11-13 metams iki 450 milijonų e, mes užtikrinsime investicijų banko finansavimą e, iki 8,7 7 milijardų e, eurų ir taip pat dėl regioninio bendradarbiavimo komisija yra paskelbusi, kad bus papildomai e, skirtas 10 milijonų, apie tai buvo pasakyta pernai Liepą ir bus e, kovojama su viduržėmio jūros užterštumu, civilinė gynyba, švietimo klausimam bus skirsta, skirta lėšų ir kitoms. Pirmininkas. Labai atsiprašau, kad jūs turiu nutraukti, tačiau vertėjai sako, kad jūs skaitote pernelyg greitai, gal galėtumėt šiek tiek lėčiau skaityti, tada jų darbas palengvėtų. Ačiū, žinoma, noriu kuo greičiau viską perskaityti, bet, bet suprantu ir jūsų pastabą. Taigi, regionų net bendradarbiavime 17 papildomų milijonų 9 metų Liepą skirti ir džiaugiuosi, kad šioje srityje taip pat turėsime programavimo instrumentą laiku. Taip pat e, tikiuosi, kad sugebėjau bent jau probėgomis e, pateikti vaizdą, kaip mes bendradarbiaujame su partneriais viduržėmio jūros regione, gal kiek per greit skaičiau, bet pabandžiau uh, išvardinti iššūkius, uh, būdų su iššūkiais uh, kovoti. Taigi, ačiū už jūsų dėmesį ir tikiuosi konstruktyvaus dialogo. Ačiū. Dabar pradėsime diskusijas. Pone Flotr, pirmoji, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos kaiminystės politika viduržėmių jūros reityje e, ir, ir turi būti traktuojama Barcelonos proceso kontekste. Iš ties iš procesą vykdymą reikia sekti. Matome, kad imamasi vis konkretesnių priemonių, santykius norima stiprinti, politinį ideologiją taip pat ir visa tai turėtų lydėti Kopenhagos kriterijai bei e, plėtros politika. Taigi mes turime tam tikrą kriterijų sąrašą. Apie jį mūsų šalis partneris žino. Be to, juos supranta, kad šie kriterijai yra mūsų tikslai, kurių niekada neatsisakysime. Akivaizdu, jog tas yra įtvirtinta eilėje dokumentų, dokumentų dėl, politi, dėl padėties įvertinimo, politiniai, ekonominiai, e, santykiai negali būti plėtojami, jeigu nebus įtvirtinama teismų nepriklausomybė ar nebus sėkmingai kovojama su korupcija. Aišku, reikia parodyti lankstumą. Kiekvienos šalies padėtis skirtinga, neturi šalis nei vienodų lėšų, nei politikų, vyriausybės skirtingos, todėl reikia turėti viduržymėros valstybėms aiškius kriterijus. Tikrai negalima, tačiau jokių nuolaidų daryti dėl kovos su korupcija, gero administravimo, žmogaus teisių ir taip toliau dėl tų dalykų, kurio, kurie yra mums patys svarbiausia. Taigi mes mobilizuojame tas šalis kovoti su nelegale imigracija, raginame jas kovoti su šiuo reiškiniu, manyčiau, į tai turėtumėme atsižvelgti ypatingai. Nė viena iš šių šalių neturi e, veiksmingos prieglopščio prašytojų sistemos. Ten toks veiksmas yra laikomas nusikaltimu, nors kiekvienas žmogus turi teisę išvykti iš savo šalies, bet iš karto tokie žmonės yra laikomi nusikalteliais. Maničiau, čia reiktų keisti situaciją, kadangi santykiuose su šiomis šalimis, tai yra labai svarbu. Paskutinis pavyzdys būtų Tunisas. E, taigi jūsų atlikta analizė tikrai nėra klaidinga. Kalbate apie tai, kad Tuniso konstitucijoje yra padėtas pagrindas teismų nepriklausomybei, tačiau vykdančioji valdžia daro didelę įtaką. Jeigu Visa tai yra projekto esmė, turiu menyje teismų sistemos už nepriklausomybės užtikrinimą, todėl reikia iškelti tokį ir tikslą, kad Tunise būtų teismai nepriklausomi bei siekti šio tikslo teikiant paramą. Tačiau apie tai nieko nėra pasakyta. Net ir teisės sistemos programos kriterijai nėra įvardinti turiu mini e, Tuniso parengtą teisės sistemos programą. Todėl galime paklausti savęs, kodėlgi mes turime remti tokią teismų sistemą, kuri, kurios net nežadama padaryti savarankišką bei nepriklausomą. Todėl čia yra nenuseklumų. Taigi mes bandome vykdyti e, nuoseklę strategiją viduržėmio jūros regione, bet atskirus šalis pernelyg skirtingai traktuojamas. Su to negalime sutikti. Ir tikrai negali būti taip, kad mes prabilame apie teismų nepriklausomybę, o jie tiesiog palinksi galvą. Taigi iš ties turi būti realūs veiksmai, Glaudintis bendradarbiavimas įmanomas, jeigu vykdomos sąlygos, tačiau Tuniso atveju tikrai situacija nėra mus tenkinanti, nenoriu čia pernelyg įsiplėsti, daug pavyzdžių mes čia galime priminėti, Izraelis ir taip toliau. Daug kas mus netenkina, e, siekiant geresnių santykių su šiomis šalimis ir siekiant e, e, tikslų Ačiū. Pone Brepels. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu užduoti e, komisijai keletą klausimų dėl Sirijos. Jūs žinote, kad asociacijos sutarties e, tarp S ir Sirijos pasirašymas kol kas yra atidedamas nors aišku toks susitarimas būtinas, kad ši šalis gautų pilna teisį kaiminystės programos narės statusą. Čia pirmiausia reikia kalbėti apie 11-13 metų programą, todėl reiktų juose įvardinti tikslus, pagrindinius tikslus, prioritetus, antrinius e, prioritetus, gal galėtų komisija tai pakomentuoti bei Noriu paklausti, kokios strategijos komisija laikosi dėl Sirijos, ar turi kažkokį mm, planą, pagrindinį planą B, tam atveju, jeigu nepavyks pasirašyti asociacijos sutarties su Sirija, noriu e, prisijungti prie ponios Flotr dėl jos pastabų dėl mm, teismų sistemos reformos ir teismų nepriklausomybės užtikrinimo. Iš ties, uh, E, programoje su Sirija turėtų apie tai būti būtinai kalbama. Norėčiau išgirsti komisijos nuomonę. O e, taip pat nereiktų pamiršti vidurinio sluoksnio stiprinimo. Apie tai Sirijos programoje kalbama, bet viskas paliekama įgyvendinti uh, E, Sirijos vystimo fondui, kurio veikla koordinuoja bei kontroliuoja e, Sirijos vystimosi ministerija. Taip pat reiktų pagalvoti ir žmogaus teisų aspektų sustiprinimą, kad būtų geriau paisomas bent jau socialinių ir ekonominių teisių. Ačiū dabar žodis ponui Meijer. Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau prisijungti prie ponios Flotr minčių. Iš ties ES savo išorės politikoje nuolat kelia tam tikras sąlygas. Būtent, kad kaiminės šalis laikytųsi e, tarptautinės teisės, žmogaus teisių, e, bet to antrame straipsnėje yra pažymima, kad teikiama pagalba su sąlyga, jeigu yra paisoma tarptautinės teisės ir žmogaus teisų. Ir tai yra esmė. To siekia visa Europos Sąjunga. Ką mes turime viduržymį jūros regione? Matome, kad reikalavimas laikytis šių nuostatų nėra labai paisomas. To nedaro nei Izraelis, nei Marokas. Pirmininkaujant Ispanijai, Marokui buvo suteiktos pažangios šalies statusas, bet susitarime nėra nieko sakoma apie nuolatinį e, priespaudą, nuolatinį šalies piliečių priespaudą, mažumų priespaudą, nieko nekalbama apie teisę į savivaldą, Aš kartu su Junktinių tautų misija viešėjau Maroke. Iš ties Maroke yra netinkamai elgiamasi su žmonėmis gyvenančiais okupuotose teritorijose, vakarų Saharoje, o su tuo nekovojama, tarsi Europos Sąjungai tai nerūpi. Europai nerūpi, kas vyksta Maroke, Izraelyje, nerūpi, kad Izraelis nuolat vykdo įvairias represijas, nepamirškime, kad, gaz, kad karas gazos ruožė buvo pasmerktas jungtinių tautų, tačiau Izraeliui tai nerūpi. Mums turėti, turėtų rūpėti, reiktų visą šią gražią teoriją bandyti įtraukti į diskusijas. Reiktų nustatyti labai griežtus reikalavimus bei pasakyti, kad peržengus tą ribą, kad jeigu, pavyzdžiui, Izraelis peržengs, tai situacija keisis. Indianapolio susitarimą pasirašė Izraelis, todėl jis įsipareigojo siekti dviejų valstybių sprendimo bet kol kas savo įsipareigojimų Izraelis nevykdo. O ES paprasčiausiai užmerkė akis, manau, kad parodė, jog jai tai nerūpi. Tikrai netokie turėtų būti kaiminystės politikos tikslai. Izraelis sistemiškai pažeidinėja visus mūsų reikalavimus, todėl negalime mes nekeisti politikos Izraelio atžvilgių, tas pat beje galioja ir Marokui. Jungtinių tautų saugumo taryba nori įgyvendinti dekolonizavimo procesą, bet toks procesas net neprasidėjęs. Europos Sąjunga, e, jos narės, kurios praeitie turėjo kolonijo, bent jau turėtų turėti sąžinės e, pareikalauti Marokui laikytis dekolonizacijos teisės ir neužmerkti akių, griežtai kalbėti. O komisija, teikdama pagalbą Marokui, tvirtina, kad pagalbos mastai padvigubėjo, e, vykdomos programos dėl institucijų stiprinimo ir kitos programos Tačiau komisija sako, kad programų įgyvendimo negali kontroliuoti, nes viską vykdo karalius, jis viską kontroliuoja, o jo sukontroliuoti neįmanoma. Ar tikrai gali taip būti, kad institucijų stiprinimu išleidžiama daugiau pinigų negu kovai su skurdu? Tai aš nebesuprantu, apie ką mes čia kalbame. Panašu, kad komisijai niekas nerūpi ir jai yra visiškai vienodai, kas vyksta kaiminystės politikoje. Jei nerūpi, ar vykdomi mūsų reikalavimai, ar nevykdomi, ar pažeidinėjama tarptautinė teisė, jungtinių tautų rezoliucijos, ar daromi kano, karo nusikaltimai, komisijai atrodo mm, yra visiškai vienodai. Be to, norima kalbėti apie tai, jog būtina pasiekti susitarimą su Izraeliu. Maničiau, prie šitų klausimų turėtumėme grįžti ir juos labai aktyviai kelti. Komisija. Pone Mir, kitas kalbėtojas iš Europos komisijos, pateiks atsakymus ir po to bus antras klausimų raundas. Prašau, komisijos atstovai žodis. Ačiū pirmininkė. Na, visuomet kyla diskusijos, debatai, kai bandoma išsiaiškinti, kuri priemonė yra veiksmingiausia siekiant politikos tikslų. Bet aš nemanau, kad būtų galima teikti, jog politikos tikslų neturime. Europos kaiminystės politikos tikslas yra pasiekti konvergencijos proceso visose srityse, tam, kad tos valstybės priartėtų prie ES, ypatingai kalbant apie piliečių gerovę. Na ir siekiant to tikslo bandoma pasinaudoti jau išbandytais metodais, kuriuos sukaupėme per plėtros procesą. Plėtros procesas yra tam tikras atspirties taškas mūsų darbui. Na, tai yra toks netiesioginis atspirties taškas, žinoma. Ir Dėl to na, nėra lengva primesti privalomosius tikslus, kuriuos mes taikome plėtros procesui. Tačiau visi aiškiai suvokiame, kad kalba neina vien tik tai apie mikrofinansinio valdymo gerinimą ar gebėjimų prekiauti su pasaulio valstybėmis sustiprinimą. Kalba eina apie visuomenės atvėrimą jos pačios labui. Na ir siekdami to tikslo mes privalome atsižvelgti ir į tai, ką mes girdime iš tų visuomenių ir taip pat turime įsiklausyti ir e, tų visuomenių vyriausybių. Na ir siekiame tokių tikslų, kaip kad teisingumas, kova su korupcija, tai ką darome dabar, ką planuojame daryti ateityje. E, pamatysite, kad egzistuoja programos visose šiose srityse, taip pat teisingumo sistemos modernizavimo ir kitose įvairiose srityse. Na, kitas klausimas, ar mes nesame pakankamai konkretūs. Aš manau, kad esame, nes susitikdami su partneriais mes kalbame apie tuos tikslus, apie konvergencijos tikslus, vesdami dialogą apie demokratiją, žmogaus teisės, mes tiksliai bandome aptarti su partneriais, kaip būtų galima pasiekti tos konvergencijos. Uh, Na ir konvergencija suvaidina labai svarbu vaidmenį modernizavimo procesuose. Mes aiškiai apie tai kalbama, kalba, kalbame dialoguose, kai šalis partnerės pateikia projektus e, atnaujinimui. Ir kalba eina apie kelias valstybės, e, kur tas procesas yra taikomas. Taigi, jeigu bandysime įvardyti tas valstybės, reiktų paminėti Tunisą, taip pat reikia paminėti ir Siriją. Mes deramės dėl asociacijos sutarties su šia valstybė ir tose diskusijose kalbama ir apie žmogaus teisės. Na ir mūsų tikslas Sirijoje yra labai aiškus. Kai tik tai tas teisinis pagrindas santykiam su Sirija bus padėtas, tuomet pradėsime dialogą ir apie žmogaus teisę su ta valstybė. Koks yra tikslas to dialogo tikslas yra surasti būdus, kaip būtų galima konvergencijos procesą įdėkti ir vertybių lygmenių. Ar yra B planas, jeigu asociacijos sutartis nebus pasirašyta? Na, norėtumėme, kad nereiktų to B plano. Mes linkę manyti, kad sugebėsime užbaigti asociacijos sutarties dėrybas ir galėsime padėti toms Sirijo, jėgoms Sirijoje, kurios pritarė reformoms. Ir mes labai aiškiai mm, tai pasakome visais įmanomais būdais. Tu, priva, mano, stengiamės įtraukti pilietinę visuomenę. Tačiau, aišku, neturime stebuklingos lasdelės, kaip būtų galima sukurti geresnės sąlygas pilietiniai visuomeniai. Ir daugeliu atveju mums tenka susidurti su dilema, ar remti organizacijas, kurios siekia tam tikrų represinių tikslų. Ir būtent aš neminėsiu jokios konkrečios valstybės, bet su ta problema susidarėme daugeliu atveju. Na ir teiginys, kad mes nieko neveikėme ir kad mūsų politika bei tikslai yra beverčiai, nes nesugebame, nesugebame priversti valstybių elgtis taip, kaip mes norime, aš manau, kad toks teiginys šiek tiek yra nesažiningas. Mūsų tikslai yra tikrai labai aiškus ir mes bandome dalyvauti socialinių pokyčių procese per reformas ir manome, kad socialinių pokyčių procesas tiegiamas per reformas gali būti veiksminga priemonė siekiant tikslų demokratijos ir žmogaus teisų srityje, tikslų, kuriuos mes užsibrėžėme patys savo. Na ir tai nereiškia, kad pamirštame paminėti tuos tikslus įvairiuose priemonėse, kaiminystės politikos ir per horizontalesias priemonės, kaip kad Europos iniciatyva, žmogaus teisų srityje. Ta darome nuolatos tiksliai, konkrečiai vesdami dialogų su tomis valstybėmis. Dėkoju. Ačiū, ponė Duplė Demoral. Yra penki kolegos, e, užsirašė kalbėtojų sąrašą. Laiko labai daug neturime, taigi prašau kolegų nekalbėti ilgiau nei tris minutės. Ponas Tada Franka bus pirmasis. Ačiū pirmininkė. Na, turėsiu išvykti gan greitai, 12 valandą, ir neišklausysiu komisijos atstovo atsakymo, bet norėčiau iškelti keletą klausimų, į kuriuos norėčiau, kad komisija atsižvelgtų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Duplė de Moral, kuris atvyko ir pristatė savo Europos prioritetų viduržėmėjūros regione apžvalgą. Puiku, kad jis pateikė mums informacijos apie komisijos planus tų tikslų pasiekti, apie vidinės trukmės peržiūrą ir panašiai. Aš manau, kad e, tai yra puikus procesas ir esame dėkingi e, komisijai už tą bendradarbiavimo dvasę, už tai, kad atvyko. Be kita ko, buvo pateiktos tam tikros ataskaitos, e, kurias užsakėme Prancūzijos e, tam tikrų, tam, tam tikrų organizacijų ataskaitos, mūsų užsakytos ataskaitos ir jeigu jūs neturite tų dokumentų, galbūt juos būtų galima nusiųsti komisijai ir galbūt komisija galėtų tada sureaguoti į tų konsultantų nuomonę. Ir aš manau, ponė pirmininkė, kad tokio, tokie tyrimai, analizės, e, ataskaitos yra puikia priemonė. O mes turime pasistengti, na, nors dirbant ir dvišalių pagrindų su tomis valstybėmis, neprarasti to bendro paveikslo, bendro vertinimo, kalbant apie kaiminystės politiką, buvo kalbėta apie principus ir vertybės, kurias bandome įdėkti šios politikos pagalba. Tačiau aš manau, kad tie, tos vertybės, principai turi būti individualūs kiekvienai valstybei. Na ir galiausia, ponė pirmininkė, norėčiau užduoti keletą klausimų. Pirmiausia, dėl Egipto nacionalinio orientacinio plano, žmogaus teisų ir politinės reformos, paramos politiniai reformai klausimai susiję tik tai su 1,7 procento iš 195 milijonų eurų skiriamų Egiptui. Aš manau, kad bus nesunku suprasti. kad Izraelio atveju tik tai 6 milijonai skiriami šiam tikslui ir buvo ta politika kritikuojama, aš iš dalies sutinku su ta kritika ir sutinku su ponu Mėriu, rašėme nemažai pranešimų, bet turime pirmiausia išsiaiškinti, kaip tas demokratijos straipsnis yra taikomas asociacijos sutartyse. Pone pirmininkė. Nebūtinai tai yra komisijos kaltė, tai matyti ir valstybės narės už tai yra atsakingos. Ir norėčiau, kad būtų daroma nuoroda į Libano rinkimų stebėjimo misijos ataskaitą jeigu įsigalios asociacijos sutartis su Sirija, ar tai turės įtakos biudžetui. Aš kalbu ne, ne vien tik tai apie e, kiekybinius paskaičiavimus, bet ir turiu omeny pačią, pačius kokybinius argumentus. Ačiū. Dabar ponas Pijung, mūsų pranešėjas viduržėmio jūros klausimais. Man atrodo, mes pirmiausia turėtume siekti išvengti neteisingos diskusijos, reikia galvoti apie pusiausvyrą. Ekonominė plėtra, bendradarbiavimas, demokratiniai aspektai, žmogaus teisės - tai yra metodas. Mes neturėtume uh, pernelyg iškreipti tam tikrų dalykų, reikia geros pusiausvyros. Ir nemanau, kad galime kažkokį modelį įdėkti iš karto per vieną dieną. Procesas trunka ilgiau. Bet yra tam tikrų svarbių aspektų ir aš norėčiau pakartoti tai, kas sakė kai kurie kolegos. Mes turėtume atsargiai uh, elgtis atsargiai, pakartodami kai kuriuos, kai kuriuos iš savo reikalavimų. Parlamentas yra pabrėžęs, kad reikia mūsų politikos priemonių veiksmingumą didinti ateityje. Mūsų ryšiai su pietų kaiminėmis ateityje per ateinančius metus bus esminiai 2007 metais atsirado Viduržėmio jūros sąjunga, naujas tarinys ir buvo daug padėta pastangų, kad ji būtų įkurta. Dabar turime jau konkrečią struktūrą. Ar komisija atsižvelgia į šią naują realybę, į Viduržėmio jūros sąjungos atsiradimą? Ar tai atsispindi tarpinės peržiūros dokumentuose ir planuose dėl 7-13 metų. Taip pat norėčiau paklausti, kiek komisija ketina toli eiti, kad paskatintų papildomą pobūdį Viduržėmio jūros sąjungos ir tam tikrų indikatyvinių programų iki 11 metų įgyvendinimą. Kaip Jūs galvojate koordinuoti visus šios dalykus ir kaip čia atsispindės kaiminysės politika? Ačiū, ponė Pion. Ponas Benaraf Atų. Dėkoju. Pirmininkė, ponė. Europos Sąjunga buvo įkurta tam, kad būtų galima išvengti konfliktų anksčiau draskiusių kontinentą. Mes pasakėme, kad taip pat norime išvengti bet kokių konfliktų, bendradarbiaudami su savo kaimynais e, viduržėmio e, jūros regione. Bet yra trys kliūtis, kurias dar reikia įveikti. Pirmiausia, žmogaus teisų pažeidinėjimas, kolonizacija, kurią vykdo Izraelis. Tūkstančiai jaunų žmonių netenka gyvybės bandydami emigruoti į šiaurinės šalis. Mūsų bendradarbiavimas su Viduržėmio jūros sąjunga neteks prasmės, jeigu mes neišspręsime šių problemų. Asociacijos susitarimai turėtų mums sudaryti galimybės kelti reikalavimus dėl minėtų problemų sprendimo. Norėčiau pasiūlyti, kaip išspręsti vieną iš šių problemų. Pietų Magrebo valstybės gali pasiūlyti savo piliečiams geresnio gyvenimo galimybės. Tai būtų, taip atsitiktų atveriant visuomenę, užtikrinant pliuralizmą žodžio laisvę, užtikrinant kultūrinį identitetą. Taip pat ES migracijos politika neturėtų užkirsti kelią Afrikos gyventojams tam tikrų galimybių, užkirsti kelią tam tikroms e, galimybėms iš šiaurės, žmonėms iš Šiaurės Afrikos valstybių. Kalbame apie regioną, kuris yra tarsi siena ir mes galėtume daugą paskatinti tose šalyse. Dėkuoju ponė Benerabatų. Dabar ponas Panceris, e, ryš, delegacijos ryšiems su Magrebo šalimis pirmininkas. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, bendras pastebėjimas apie kontekstą. Mes galvojame, kad komisijos pasirinktas kelias yra teisingas, bet man regis reikia dar padidinti politinį matomumą dėl visos, viso regiono strateginio vaidmens. Norėčiau, kad komisija suprastų tai. Ir mums reikia stipresnių veiksmų, nes tada galėsime užtikrinti pusiausvyrą tarp savo kaiminystės politikos krypčių. Dar norėčiau štai ką pasakyti. Kaiminystės politikoje turėtume siekti uh, dviejų dalykų. Pirmiausia, reikia suvokti realias sąlygas ir prisiminti, kad egzistuoja dvišaliai susitarimai, bet jie sudaromi tik dėl ekonominių dalykų. Kita vertus, vienintelis atspirties taškas yra žmogaus teisų klausimas, jis labai svarbus. Čia kalbu apie demokratijos nuostatą ir kartais mūsų diskusijose susidaro įspūdis, kad jeigu pažei, atsiranda kažkokie pažeidinėjimai, tai mes nutrauksime diplomatinius santykius su kuria nors šalimis. Bet, kaip sakė ponas Pejung, mes turime žiūrėti į abis, abi klausimo pusės, žiūri, turime žiūrėti į vystomąją politiką ir demokratijos politiką tose šalyse tą turime daryti bendrojo dialogo kontekste, žiūrėdami į visą regioną ir taip pat dvišaliuose santykiuose. Norėčiau paprašyti komisijos atsižvelgti į šį dalyką, nes man atrodo dabar egzistuoja akivaizdi prieštara tarp ES veiksmų ir atskirų šalių priemonių, nes dažnai dvišalėse diskusijose kyla pavojus, kad e, bus prieštaraujama ES bendrai krypčiai. Taigi kaip Europo, komisija Europos gali čia sureaguoti, derindama bendrasias ir atskiras priemonės skirtas atskiroms šalims šioje srityje. Ačiū. Dabar ponas Kil, ponė Kilnilsen. Ačiū. Norėčiau Jums užduoti klausimą dėl pagarbos tartautiniai teisėjai ir ar ją rodo Izraelis. Ar reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad e, tramvajaus linija tarp vakarų Jeruzalės ir nelegalių nausėdijų turėtų būti pastatyta ir kad Prancūzijos įmonė e, turėtų statyti tą tramvajaus liniją, beje, statybos jau prasidėjusios, bet to e, vandens srityje e, vyksta svarbių projektų. Ką Jūs manote apie teisę į vandenį. Tarptautinė organizacija pateikė labai svarbę ataskaitą apie ribotą prieigą prie vandens okupuotose palestiniečių teritorijose. Ką Jūs manote apie būtinybę užtikrinti e, prieigą prie vandens šaltinių, bet to buvau uždavusi komisijai klausimą raštu dėl konkrečių kontrolės mechanizmų, kurie turėtų užtikrinti, jog į Europą uh, importuojami žemės ūkio produktai nebūtų pagaminti ar užauginti nausėdijo, Izraelio nausėdijose, kurios yra okupuotose teritorijose. Kitas klausimas, e, ka, kaip e, traktuoti tos 35 įstatymus, kurie Izraelė, kurie diskriminuoja palestiniečius ir privilegijuoja žydų tautybės asmenis Be to, kaip jūs reaguosite į e, nulatinius e, pacifistų judėjimo aktyvistų suėmimus, e, kad į tai, kad suiminėjami protestuotojai, kurie nesutinka su nausadijų plėtra, su palestiniečių nuvarimu nuo žemės, tikrai reiktų išklausyti visuomenės nuomonės, ją būtina atsižvelgti, todėl E, siūlau atkreipti dėmesį į mūsų šį vakarą organizuojamą diskusiją, kurioje dalyvaus vienos organizacijos kovojančios už teisę e, šventoje žemėje atstovė. Tai buvusi Izraelio armijos karė, kuri dabar veikia vienoje tai organizacijoje. Manyčiau, kad Europa turėtų prisimti savo atsakomybę uh, E, turime suvokti, kad iš Europos tikimasi, jog ji padės Izraeliui tapti tikrą demokratinę šalimi, e, padės užbaigti Izraeliui ap aparteidinę politiką. Ji jau man sakė, kad ji daug tikisi iš Europos, kad Europa padės sukurti Izraelėje demokratiją ir kad bus Izraelėje gerbame tarptautinė teisė. Dabar e, žodis komisijai. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pažymėti, tikrai netikime ir pasakysiu tą atvirai, jog trūksta jautrumo dėl mūsų sprendžiamų dilemų. Aš gerai suvokiu situaciją, nors situacija sudėtinga, reikia kurti ambicingus projektus, reikia stengtis perduoti savo vertybės partneriams. Tikrai šis aspektas yra mm, įtrauktas į mūsų veiksmų, veiksmus. Manyčiau, tai ir yra mūsų darbo pagrindas. Iš kitos pusės tas prašymas e, aktyviau veikti gali būti, kad e, toks prašymas yra pagristas. Bet jeigu mes labai griežtai taikysime kažkokias ribas, kažkokius apribojimus ir jeigu, pavyzdžiui, kažko nepadaroma, e, reikia apriboti bendradarbiavimą, ir pavyzdžiui, kapribojame narystę galimybės Europos taryboje, tai reiškia, kad negalėtume bendradarbiauti ne su viena kaimininė šalimi, ten yra tikrai daug problemų, mes tą žinome, manome, kad visi supranta tas problemas, todėl būtina paskatinti reformų procesus, kurie padėtų toms šalims e, pačioms e, priimti tokius įstatymus, kurie būtų daug artimesni europinėms vertybėms. Vykdant dialogą reikia atsižvelgti į kultūrinius kitokius skirtumus, kurie vis dėlto egzistuoja. neapsiribosiu bendro pobūdžio pastabomis, buvo konkrečių klausimų dėl Egipto, ar e, suma skiriama politinėms reformoms remti nėra per maža. Tai būtų galima paaiškinti aplinkybę, kad tikrai neketiname teikti paslaugų milijonams piliečių. Mes e, remiame nedidelės organizacijas, padėme kurti planus ir visa tai kainuoja nemažai. 11,9 milijonų yra skiriama tokiems tikslams, tačiau svarbiausia neprarasti apžvalgos, e, kas gyvyksta ir teisingai išleisti pinigus. Kalbant apie demokratinę nuostatą asociacijos susitarimuose, ponas Lafranka e, tikrai teisingai pažymėjo, neegzistuoja bendras požiūris net Europos Sąjungoje, ne tik Europos komisijoje, kaip ši nuostata turėtų būti taikoma. Tik tiek te galiu pasakyti, šalyse, kur, su kuriamis turime asociacijos susitarimus, E, ši nuostata niekada nebuvo taikoma susitarimui nutraukti ar jo galiojimui sustabdyti. Žinoma, ši nuostata yra svarbi, tačiau gal ne dabar, e, kadangi turime panagrinėti visus įmanomus instrumentus bei priemonės, kadangi griežtas nuostatos taikymas sukeltų daug papildomų problemų. Toliau ar pasikeis santykiai su Sirija, jeigu pasirašysime susitarimą, be abejo, atsivers naujas bendratarbiavimo erdvės, nereik, galėsime sukurti specialų pakomitetį, kaip kad yra atvejais su kitomis šalimis, be to galėsime padidinti pagalbos mastus ir pasiekti daugiau Toliau dėl viduržėmė jūros sąjungos, kadangi jau mm, manoma, kad netrukus bus patvirtintas statutas ir pradės veikti sekretoriatas šios organizacijos, tuomet pasakysiu, iš ties įgyvendiname planus dėl viduržėmio jūros sąjungos Paryžiūrė jau buvo patvirtinta eilė projektų, svarbiausių iš jų apima sritis, kuriuose jau dirbama 5-6 projektai vykdomi e, tose sritise, kur mes jau darėme projektus, finansavome juos. Pasakysiu, kad 9-70 milijonų skiriame regioniniam bendradarbiavimui patvirtiname tokio kiekio pinigų skirimo, o 11-13 metams ketiname skirti dar 79 milijonus. Tai reiškia, galėsime nuveikti daugiau kartu e, Viduržymė jūros regiono šalių sąjungos projektai bus daug ambicingesni, daug didesni nei iki šiol buvo šiame regione. Mums reikia pasinaudoti finansinėmis priemonėmis, pasinaudoti bei tarptautinių finansinių institucijų galimybėmis. Man reikia bandyti traukti pro privatų sektorių, renkti viešuosius pirkimus ir panašiai. Todėl būtina, kad sekretoriatas galų gale pradėtų veikti, nes jis galės uh, E, suvokti, kokios yra lėšos skiriamos ir įmanoma skirti prioritetiniams projektams. Tikrai e, spręsti terorizmo migracijos problemas būtina. Manyčiau, kad prie to mes galėsime judėti, kurdami atviresnę visuomenę ES turi savo instrumentų šioje srityje, judame į priekį, manytumėme, kad e, dialogas mums padės e, sumažinti žučių žmogiško jaukų skaičių, kurios atsiranda dėl įvairiausių mūsų santykių spragų. Toliau, kaip tinkamai sureaguoti į įvykius atskirose šalyse, bet laikytis bendros regioninės politikos. Manyčiau, kad reikia atsižvelgti į situaciją kiekvienoje saly... šalyje ir tą mes pasiekėme turėdami skirtingas indikatyvinės programas veiksmų planus kiekvienai šaliai. Toliau mes turime gerą bendradarbiavimo struktūrą, kuri leidžia kelti problemas, jeigu jos iškyla, ar tai būtų asociacijos susitarimo ribose, ar mm, dialogo, kuris pradėtas įgyvendinant veiksmų planą. ES reaguoja į įvairiausius įvykius, į demaršus šiame e, žmogaus teisų srityje ir taip toliau. Tačiau e, šie instrumentai yra pernelik trapus, jie neskirti reaguoti sparčiai, jie skirti vidutinio laikotarpio planams. Žinoma, mes turime papildomų instrumentų, tačiau čia jie negalioja. Yra stabilumo priemonė, yra atskiros biudžeto eilutės, nevyriausybinių organizacijų rėmimas ir panašiai. Tačiau šios priemonės nėra tokios lankščios ir ne visuomet pavyksta skirti pakankamai greitai lėšų problemų sprendimui. Tokia yra dabartinė situacija. Taigi, ar mes e, pražiopsime kokias problemas? Tikrai taip nemanau. ES nuolat kalba apie vykstančius konfliktus konfliktus e, ir nuolat prašo Izraelio e, riboti savo veiksmus, e, padėti žmonėms, kurie, bu, kurie prarado savo namus, mes teikiame skubę pagalbą pabėgėliams. Manyčiau, kad geriausiai prisidėsime prie problemos sprendimo siekdami taikos. Čia būtų naudingiausia sukurti Palestinos valstybę. Turime padėti palestiniečiams e, sukurti savo valstybę, e, remdami Palestinos savivaldą. De, deje be viso to beveik neįmanomas e, šioje teritorijoje esančioje gilių problemų sprendimas, kaip pavyzdžiui sudėtinga palestiniečių gazos ruožė sudėtinga ekonominė situacija, nes ji priklauso nuo įvairiausių faktorių. Nepamirškime padėties rytų Jeruzalėje, kuri taip pat sudėtinga. Mes apvienime politinės, ekonominės e, priemonės, vairiausias instrumentus, skubę pagalbą ir tokiais būdais stengiamės gerinti situaciją. Ačiū viso komiteto narių vardu norėčiau padėkoti daktarui Tomas Dupler de Moral už jo pasisakymus, už labai konstruktyvų dialogą, kuris vyko šiandieną ir norėčiau padėkoti taip pat kolegoms. už tai, kad prisidėjo prie šių diskusijų. Svariai. Šią temą svarstome jau kurį laiką ir dar tolesnius poslinkius stebėsime per ateinančius mėnesius. Kaip suprantame, komisija nori sustiprinti ekonominės priemonės, administracinės priemonės, tai bus labai naudinga. Daugelis kolegų tą, tą idėją akcentavo ir jūsų atsakymas buvo tikrai padrasinantis. Dėkoju visiems, baigiame laiku, sugrįšime trečią valandą. Pirmininkaus jau ponas Provera kalbėsime apie situaciją Gruzijoje. Ypatingai dėkoju.